Proszę Państwa, rozpoczynamy. Gerbėmėjai, pradėkime mūsų komiteto posėdį. Netrukus pereisime prie mūsų posėdžio pagrindinės dalies. Tai yra susitikimo su JAV žemės ūkio sekretoriumi. Bet prieš pasisveikindamas su svečiu labai greitai norėčiau perskaityti porą pranešimų. Pirmiausia, darbo atvarkės tvirtinimas. 13 darbo atvarkės punktas. Pirmininkas e, pertraukiamas. Dar kartą, taigi, darbo tvarkės e, tvirtinimas. 13 punktą aptarsime po 6. 7 punktas balsavimas dėl Tuniso Respublikos ir skubių autonominių priekybos priemonių taikymo. Panašu, kad yra vertimo problemų. Now, I think that now it's okay. Okay. Okay. Okay, start. A więc punkt 13. Taigi 13 punktą aptarsime prieš 6, o 7 punktą perkelsime į sausio 11 posėdį. Aptarsime tik pakeitimus. Šios dienos posėdis yra transliuojamas internetu e, į 20 kalbų. Yra vertimas šiandien. Kita ketvirtadienį 9.30 vyks neįlinis Žemės ūkio komiteto posėdis ir tada keisimės su FAO ambasadoriumi ir kalbėsime apie e, tarptautinius e, žemės ir dirbožėmio metus. Taip pat turėsime bendrą posėdį su Deve. Dar norėčiau pakviesti jūs į parodą susijusią kaip tik su šiais teminiais metais trečiame aukšte. Ši paroda vyksta G sektoriuje šio pastato. Tai tokia informacija. Dar 9 dieną vyks seminaras, bet apie tai kalbėsime vėliau. Toliau trečias punktas - protokolo tvirtinimas. Jis tvirtinamas pagal įprastinę procedūrą ir dabar po šių techninių punktų aptarimo galime pereiti prie pagrindinio mūsų darbo atvarkės klausimų norėčiau pasveikinti mūsų svečią JAF žemės ūkio sekretorių Tomą Vilsaką, kuris priemė mūsų kvietimą ir atvyko į mūsų komiteto posėdį keistis nuomonėmis. Džiaugiamės, kad dalyvaujate šiandien. Mums tai yra tikrai svarbi galimybė susipažinti su jūsų nuomonė užduoti Jums klausimus. Taigi ačiū, kad atvykote. Manau, kad šis keitimasis nuomonėmis būtent dabartinėme kontekste svarbių diskusijų dėl TTIP sutarties kontekste yra tikrai reikšmingas. Manau, kad ši diskusija mus suartins Žinome, kad jūs e, turite labai daug patirties žemės ūkio politikos srityje. E, jūs glaudžiai dirbote su prezidentu Obama nuo pat jo kadencijos pradžios. Taigi mes išgirsime jūsų požiūrį iš tos daugiametės patirties perspektyvos. Taigi Džiaugiamės, kad esate čia. Aišku, įvyksinti diskusija tikrai padės mums geriau suprasti, kas yra svarbiausia, kalbant apie TTIP sutartimi, kokie su jie susiję uždaviniai, problemos ir galimybės. Tai aišku, sutartis svarbi ir JAV, ir Europai. Na ir tai gali tapti pavyzdžių, kaip gali būti sprendžiami priekybos klausimai, kalbant apie tarifus, sanitarinės normas e, ir panašiai. Taigi, žodis jums, prašom. Basic nothing. Uh, Mr. Chairman, uh, thank you uh, very, very much. Labai ačiū, pane pirmininkė, už įžanginius žodžius. Ir aš labai džiaugiuosi šią galimybę jūsų kvietimu, kurį man atsiuntėte ir noriu padėkoti jūsų nariams už tai, kad skiriate man laiko, skiriate galimybę pasikeisti nuomonėmis. Vykdamas iš oro uosto šį ryt aš galvojau apie vieną pirmųjų savo vizitų Europoje, kuomet kai buvau Ajovos valstijos gubernatorius, vykau į Prancūziją su Oklahomos gubernatoriumi ir mūsų žmonomis. Mūsų kelionės vizito, kelionės tikslas buvo pasižiūrėti Prancūzijos mažų vaikų švietimo institucijas, nes norėjome panaudoti jų patirtį JAV, nes mes supratome, koks svarbus yra pradinis mažų vaikų mokymas. Lankėmės iki mokyklinio švietimo įstaigoje e, buvo kaip tik pietus ir mes su kolega nustebome pamatę, kad vaikai maitinami iš porcelianinių indų, jiems buvo tiekiamas patiekiami e, e, vaisiai ir daržovės. Tai buvo maži vaikai. Aš galiu sakyti, kad mes su savo žmona nepatikėdavome savo vaikams porcelianinių indą. Nus įspūdį padarė vaikams duodamas maistas, jo kokybė. Ir tai man parodė, kokia pagarba Prancūzijoje ir mano apskritai Europoje rodoma maistui ir tiems, kurie maistą gamina. Jungtinėse valstijose mes šiuo metu bandome dar kartą pakartoti ir tas pastangas, e, naudodami sveiki, nealkani vaikai akciją, nes norime, kad mūsų vaikai būtų gerai maitinami ir galėtų geras, turėtų geras startinės pozicijas. E, man atrodo, kad žemės ūkėje ir maisto srityje mes esame daugiau panaš, panašus negu skirtingi, todėl džiaugiuosi šią progą pasikalbėti su jumis, kad galėčiau pabrėžti būtent šią koncepciją. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad mūsų ūkininkai, mano šalies ūkininkai yra labai panašus į Europos ūkininkus. Tiek čia, tiek e, JAV ūkininkai labai didžiuojasi savo šaknimis. Jie tiki darbu, jie yra atsidavę tvarumui, jie supranta jų e, atsakomybę ateities kartoms, e, panaudojant žemę, gaminant maistą. Ir didžiuojasi tuo, kad jie yra dalis tų pastangų maitinti ne tik jų šalies, bet ir viso pasaulio žmonės ir jie pripažįsta šią atsakomybę susijusią su pasauliniu maisto saugumu. Manau, kad visi ūkininkai, tiek ir JAF ūkininkai, duomis naujomis rinkos galimybėmis, jie taip pat pripažįsta, kad galimybė auginti maistą keičiantis klimatui bus iššūkis. Klimato kaitos klausimas bus aptariamas po poros dienų Paryžiuje, kai aš ten lankysiuosi šalių konferencijoje ir aptarsime ten JAV žingsnius žemės ūkėje, kad mažintume emisijas ir taptume tvaresni. Manau, kad galime CO2 mažinimą padidinti, panaudojant esamas sistemas. Mūsų ūkininkai, kaip ir Europos ūkininkai, susiduria su klimato iššūkiais, bet taip pat ir vartotojų skonių, poreikių stiekti naujus produktus, dėl to žemės ūkui reikia lankstumo ir naujovių. Vienas signalas, kurį noriu Jums pateikti šiandien, yra tai, kad JAV žemės ūkis nėra dažnai negerai suprantamas JAV ir ko gero užsienyje taip pat. Kai kurie JAV mano, kad JAV žemės ūkis yra tik tai didelio masto žemės ūkio gamybos įmonės. Taip nėra. Aš esu iš e, valstybės, kur yra grinai e, daugiausia vyroja šeimos ūkiai. Ir e, Žemės ūkio departamentas keletą metų, kuomet aš esu sekretoriumi, daug dėmesio skiriame įvairovės skatinimų žemės ūkio JAV. Tiesa, kad daug ūkių JAV naudoja genetiškai modifikuotus augalus. Taip pat yra tiesa tai, kad vis daugiau ūkininkų e, užsima ekologiškų ūkininkavimų, ūkininkavimų ir tradiciniais ūkininkavimo metodais. Taip pat e, mes auginame įvairia, įvairias kultūras ir e, užsimame taip pat ir e, konservavimu. Yra įvairaus masto, e, aišku, gamybos įmonių ir mes labai agresyviai skatiname tą įvairovę plėsti. Ir įvairovė tarp operatorių yra vis didesnė, mes skatina moterų darbą žemės ūkėje taip pat. Taigi tikiuosi, kad mūsų vizito šiandien metu galėsiu e, pateikti Jums koncepciją, kad e, JAV žemės ūkis nėra monolitinis, yra labai įvairus. Mes visi susidurėme su didžiuliais iššūkiais. Tai yra patenkinti pasaulinius maisto poreikius, kadangi gyventojų skaičius pasaulyje didėja, vertinama, kad mums reikės išplėsti maisto gamybą 60-70 procentų per ateinančius 30-40 metų. Tai yra didžiulė užduotis, sunki užduotis. Netgi, tai, tai, tai, jo labiau turim galvoje klimato kaitą ir todėl JAV pradėjo galvoti apie tai, kaip mums vykdyti mokslinius tyrimus, kurti mokslo pagalba tas naujoves, kurios leis mums būti našesniems. Todėl mes taikome tikslumo žemės ūkį, tikslų žemės ūkį, pripažįstami, kad kiekvienas hektaras kuris e, panaudojamas, e, panaudojamas tikslingai. Reikia išsiaiškinti kiekvieno ploto charakteristikas, kad galėtume žinoti, kokias sieklas, kokias cheminės medžiagas, kokias trašas naudoti ir kaip e, taupyti vandenį. Taip pat mes pripažįstame, kad svarbu didinti ne tik našumą, bet ir geriau panaudoti tą pagamintą maistą. Todėl mes prisijungėme prie daugelių valstybių ragindami tarnių mastų mažinti maisto švaistimą. Beveik trešdalis pasaulio užginamo maisto yra iššvaistamas dėl įvairių priežasčių. Jungtinėse valstijose tai yra dėl to, kad mes per daug dedame į lėkštes, dažnai nes, nežinome, kaip pakartoniai panaudoti, perdirbti atliekas, o besivystančiose šalise maistas švaistamas dėl netinkamo saugojimo. Apskritai visame pasaulyje reikia ties šią problemą darbuotis ir mes manome, kad maisto saugumo dalis yra susijusi su laisvos prekybos sutarimais. JAV tokius sutarimus e, laiko kaip įrankį stabilizuoti e, e, maisto medžiagų kainos. Ir JAV 11 milijonų darbo vietų yra susijęs su žemės ūkiu. Mes manome, kad tie sutarimai taip pat stiprina ryšius Turime patirties šiuo aspektu. Šiaurės Amerikos laisvos prekybos sustarimas e, leido mums sužinoti, kiek e, visos šalis padarė e, žemės ūkio plėtojimo srityje. Meksika, JAF ir Kanada pasinaudojo šiomis galimybėmis ir tie, tos, to, ta nauda buvo panaši visose šalise. Baigiame darybas dėl tras, tran, ramio vandeninio E, prekybos sustarimo, tai aplinky, e, galimybės ne tik Amerikos e, ūkininkams, bet ir ūkininkams Europoje, siekiant plėsti vidurinę klasę. Vidurinė klasė Azijoje yra reiškinys. Šiandien 535 milijonai vidurinės klasės vartotojų per 15 metų atsirado ir tas skaičius padidės 2,7 milijardo žmonių ir tai steigs daug galimybių ūkininkams visame pasaulyje. Mes manome, kad trans... E, ramiojo vandenino sutarimas suteikia mums galimybių pasinaudoti tuo proveržiu. Ir čia galime pasinaudoti tuo ir dėrėdamėsi su Europa. Manau, kad nauda yra dviejopa tiek JAV, tiek Europai. Tai aš, aš pripažįstu, kad yra rimtų iššūkių. E, transatlantinės partnerystės darybose. Mums reikės aptarti sudėtingus dalykus. Maisto saugą mes vertiname šiek tiek kitaip. E, čia vyksta diskusija dėl atsakumo principo, nes valstijose tai yra rizikos vertinimų pagristas e, sprendimai, pagristi sprendimai. Kartais tai yra skirtingi dalykai, tačiau iš, iš esmės rezultatas yra tas pats saugus maistas vartojimui. Mes suprantame, kad reikia užtikrinti apsaugą tai pietiniai vertėjai, kuri kyla iš to, kur užauginta kultūra yra konkrečioje geografinėje vietovėje. Jūs turite geografinės nuorodos, kurios duoda tą apsaugą. JAV turime prekės ženklus. Vėlgi, sistemos skirtingos, tačiau tikslas yra tas pats. Tai yra užtikrinti pritiniai vertėjai apsaugą. Mes pripažįstame, kad sanitarinės, fitosanitarinės normos yra svarbios. Mokslininkai turi sukurti objektyvus standartus daugelį šalių. Aš neseniai grįžau iš Kinijos, kur buvo diskutuojama apie platesnius e, klausimus, platesnių klausimų įtraukimą į reglamentus, įskaitant ir politinius dalykus. Tai kelia mums tam tikrų sunkumų akivaizdu, kad yra ženklių sistem, skirtumų tarp sistemų, tačiau manau, kad svarbiausia žinia, kurią aš noriu Jums išsakyti, yra tai, kad mano nuomonė, e, mes nenorime identiškų sistemų skurti, o norime sukurti ekvivalentiškas sistemas. Norime pasiekti tą patį tikslą, panaudodami skirtingus kelius, o tikslas yra tas pats - tinkamas maisto tiekimas pagaminto maisto tvariai saugaus vartoti, kuris atitiktų mūsų žmonių poreikius ir e, gyvenčio žmogaus gyventojų skaičiaus poreikius. Aišku, mes vertiname Europos produktus JAV. Paimkime vyną ar sūrį. Virš 5 milijardų eurų e, vyno ar sūrio parduodama JAV per metus ir jeigu transatlantinės partnerystės sutartis bus pasirašyta, tas skaičius, aišku, nesumažės, ko gero jis padidės. Tai E, Palyginkime tai su e, JAV vynų ir sūrių už 500 milijonų eurų parduodama Europoje. Aš manau, kad ir toliau Europos pardavimai JAV bus dideli, o tai bus galimybė JAV e, konkuruoti ir šioje rinkoje, jūsų rinkoje, tačiau galų gale jūsų vartotojai pasirinks patys, teisingai pasirinks. Ir aš tikiuosi, kad mes turime galimybę leisti jiems pasirinkti. Šios diskusijos, aišku, yra įdomios ir tikrai išgirsiu, aš manau, jūsų klausimų šiais klausimais. Tačiau norėjau pabaigai pasakyti keletą dalykų. Viena, JAV žemės ūkis iš tikrųjų yra įvairus, nemonolitiškas ir daugeliu atveju jis plėtojasi, tampa tokia sistema, kuri suteikia galimybių ir didelėms įmonėms, ir labai mažoms. Antra, mūsų atsakomybė yra abipusė maisto saugumo prasme, ją reikia vykdyti per mokslo tyrimus, per tikslų ūkininkavimą, kovojant su maisto švaistimu, tačiau sustarimai taip pat labai svarbus. Ir galiausiai dėl mūsų darybų neturiu iliuzijų dėl tų darybų sunkumų, tačiau aš tikiuosi, kad mes esame įsipareigoję rasti būdą nebūtinai reikalauti iš vienas iš kitų e, identiškų sistemų, bet ekvivalentiškų sistemų, kurios užtikrintų tą patį rezultatą. Mūsų vartotojai iš to tik tai gautų naudos, e, darbo ieškantis žmonės taip pat, ūkininkai taip pat, o mūsų santykiai tarp Europos Sąjungos ir JAV bus sustiprinti ir, kaip e, sakė pirmininkas iš pat pradžių, tai ir nėra vien tik tai sustarimas Europos Sąjungai ir JAV Tai yra sustarimas susijęs su aukštais standartais, su signalais visam pasauliui apie tai, kaip atrodo aukštų standartų prekybos sustarimas. O nėra galimybė pasiekti kuo mažesnį vardiklį. Mes turime rodyti lyderystę pavyzdį visam pasauliui. Ir aš nu dabar tikiuosi jūsų komentarų ir tikiuosi galėsiu atsakyti į kaip galima daugiau jūsų klausimų. Ačiū. Bardzo dziękuję, panie sekretarzu. Labai ačiū. Pagal mūsų tradiciją perėsime dabar prie parlamento narių pasisakymų. Pirmiausia, kalbės koordinatoriai. Po koordinatorių kiti komiteto nariai Koordinatoriams po dvi minutės, kitiems komiteto nariams po vieną minutę. Atsiprašau, bet e, tokios yra mūsų galimybės laiko prasme. Pirmiausia, EPP partijos e, koordinatorius. Ačiū. Tai dėkui, pirmininkai, dėkui, ministrė, dėkoju, kad pakvietėte mane čia. Dėkoju, kad papasakojate apie tai, e, kas vyksta Amerikos žemės ūkėje ir suteikėt galimybę užduoti klausimų. Kai aš pats vykau į JAV, tada pastebėjau, kad e, iš ties ūkiai yra ir dideli, ir maži. Tarkim, vienas ūkis, kuriame lankiausi, buvo 10 melžiamų e, karvių, bet iš esmės JAV ūkiai yra 10 kartų desni nei čia esantis 10 tūkstančių hektarų kai kurie ūkiai. E, ir aišku, ūkiai skiriasi nuo čia Europos ūkių. E, spaudos pranešime e, buvo paskelta, kad 960 tūkstančių dolerių, tiksliau 7,8 milijonai dolerių bus skirta žemės ūkiui ir e, kam tie pinigai bus skirti, tai netiesioginės išmokos, ar netiesa. Tai yra 400 tūkstančių eurų hektarui, kiekvienam hektarui esančiam JAV. Aš suprantu, kad laiko turiu nedaug, bet mane iš tiesų domina šis klausimas, esu už e, sutartį su JAV, tačiau sąlygų reikia tinkamų tam. Kai klausu apie tai, kad vyksta dėrybos, Taip pat girdžiu apie importo licenzijų sistemą. Ir kalbant apie tokią sistemą, kuri būtų įdėkta priekybos sutartyje, e, nežinau, ar daug kas jai pritartų ir aš pats su Žemės ūkio komiteto ne, nelabai jai pritariu. Suprantu, kad galbūt ribos turėtų būti aukštesnės nustatytos, tačiau kalbant apie e, bio ekologiškų ant spaudų sistemą, nemanau, kad e, tos licenzijos čia būtų iš tikrųjų primtinas dalykas. Dėkoju. <clears throat> Grazie, prezidente. Dėkoju, ponė Tekasta. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, ministrė, kad atvykote į mūsų posėdį. Pirmą kartą tikriausiai jūs lankotės Europos parlamente ir man atrodo, kad tikrai Tai e, reiškia, kad mūsų institucija pasiekė tam tikrą lygį, tai yra didžiulis mūsų institucijos pripažinimas ir tai iš tiesų pabrėžia, kiek svarbus yra žemės ūkis JAV. Ir e, tam esame ir mes čia susirinko daug laiko neturiu ir iškelsiu tik du klausimus. Vienas yra susijęs su ta tip e, sutartimi e, ir tiesiog E, išreiškiu nuomonę, kurią parengė Jim Nicholson, mano kolega. Padarėme keletą komentarų dėl rizikos ir galimybių, e, kurias gali sudaryti tai tip mūsų ūkininkams. Vieną punktą norėčiau iškelti. Kalbant apie JAV ir Europą, e, priekyba sudaro trečdalį visos priekybos, 700 tūkstančių eurų sudaro prekes ir paslaugos Ir aišku, prie to prisidės ir TTIP, kadangi Europa ir Amerika yra dvi didžiulės prekybos partnerės. Bet aišku, kalbant apie šių uh, žemynų vaidmenį, ar negalvojate, kad žymėjimo uh, ženklinimo sistema, kuri galbūt būtų pranaši tiek mums, tiek jums, ir tai reikštų, kad amerikiečių uh, vartotojai neturėtų e, vartoti arba galėtų nevartoti tų produktų, kurie e, galbūt yra e, pagaminti Italijoje, bet galvotų, kad jie pagaminti Amerikoje, ar tai iš tikrųjų atitiktų jūsų lūkesčius. Suprantu, kad šis susitarimas yra toksai diskusijų objektas, Dėl to norėčiau iš, iškelti šios klausimus. Taip pat jūs pakeitėte tiesioginę pagalbą ir apsaugos mechanizmą per bendrus, bendrą finansavimą savo nesnei primtame įstatymę. Ir kaip Amerikos ūkininkai pasitiko šį pakeitimą? kadangi mes taip pat reformavome bendrą žemės ūkio politiką, galbūt po kelių metų dar turėsime ją reformuoti, siekdami atliepti į krizės e, pasakmes. Dėkoju už klausimą. Ponas Nikolson, dėkoju. Pone pirmininkė, taip pat norėčiau pasveikinti e, ministrą šiame komitete. Na, aš e, visai neseniai susitikau su kongreso nariais e, iš JAF ir tada e, pokalbių metu man paaiškėjo daug dalykų, kurios, e, kurie man buvo neaiškus, tačiau tiesiog norėčiau paklausti jūsų, kalbant apie TTIP ir apie ten įdėgiamas procedūras. Vienas dalykas, kuris atrodo keistas abiem pusėms, kad E, iš esmės ūkininkai negali užtikrinti e, pragyvenimo e, dirbdami. Tai dėl to iš tikrųjų kyla didžiulis iššūkis. Ir žemės ūkio sektorius iš tiesų tampa tas, dėl kurio mes deramės ir tos darybos tęsiasi ir tęsiasi. Man atrodo, susidurėme su tokia situacija tiek jūsų, tiek mūsų pusėje ir galbūt, nežinau, mes visi tikriausia turime E, tuos sektorius, už kurio esame atsakingi, kurio, kurio suprantame. Aš tikrai nesiginčiu su, su jumis. E, mačiau, kaip e, jautienos sektorius beveik, beveik dingo Europoje ir aš, aišku, nebandysiu dabar jo ginti, bet, aišku, jūs ginsite savo pusę, mes giname savo. Jūs turite ta, tas pozicijas ir nuomonės, kuriam pritarėte, kuriam nepritarėte. Uh, bet man atrodo, kad e, visi turime sutarti dėl sėkmingo susitarimo. Ir pabaigsiu, tai kadangi nenoriu kalbėti per ilgai. Tikiu, kad jeigu susitarimas pavyks, e, tikrai pajus naudą abi pusės, tiek ES, tiek JAV. Bet aišku, užtruks laiko, kol pasieksime susitarimą. Netikiu, kad e, jį pasieksime per vieną dieną, prieiks tikrai nemažai laiko, bet e, aišku, tai gali kilti ir nemažai protestų, kadangi opozicija tikrai didžiulė ir e, nemažai piliečių yra prastai informuoti apie TTIP, reikia šviesti visuomenę, kai, kai kurios klausimus, kurie yra daugiau diskutuotini. Ačiū. Ponas Roda. Dėkoju sekretoriu, dėkoju už įžangas, už e, tokius e, gražius žodžius apie e, Europos maistą, Europos produktus. Aišku, kad diskusijos bus tikrai aršios liberalų partijos vardu, jūsų seserinės organizacijos čia Europoje norėčiau pasveikinti jūs ir tikrai mes esame už tai, kad ši prekybos sutartis būtų e, pabaigta ir, man atrodo, abu, abi šalis pajus e, tikrai nemažai e, pranašumų. Ir mes, man atrodo, tikrai galėsime pakalbėti, aišku, ir apie iššūkius, pavyzdžiui, ir pieno, ir taip pat ir sviesto sektorių, kurie turės bus reformuoti. Atsiprašau, kad tą turiu paminėti, bet man atrodo kartais labai sunku nekvestionuoti Amerikos įsipareigojimo laisvai prekybai, kai tai paveikia pieno sektorių padidėjusiais mokesčiais tiek sviestui, tiek pie, kitiems pieno produktams. Dėkoju. Ir gal, galbūt galėsite apie tai e, irgi šiek tiek papasakoti. Pane Sona, dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrė už pasisakymą. Turiu tris klausimus. Visų pirma, jūs teigiate, kad JAV mažos ir vidutinės įmonės, maži ir vidutiniai ūkiai yra remiami minėjote apie e, tuos ūkius, kurios, e, kurie yra 10-20 hektarų dydžio, kokios yra priemonės, e, kuriamis remiate šios ūkius. Taip pat kalbėjote apie vidutinę klasę ir kad siekėte, kad jai gyvenimas pagerėtų. Man atrodo, ir Azijos ūkininkai nori pamaitinti irgi savo žmonės. E, tai visi to paties siekiame, kokios priemonės naudojate, kad to pasiektumėte. Čia būtų mano antrasis klausimas. Ir e, dabar norėčiau paklausti apie TTIP e, dėrybas ir paklausti, ar diskusijos yra skaidrios, kalbant apie diskusiją su piliečiais ir taip pat TTIP susitarime, kokia yra mažų ir vidutinių ūkių situacija. Dėkoju ministrė, kad atvykote čia. E, tikriausiai žinote, Europoje diskusijos dėl TTIP yra gana aršios. E, žemės ūkis, ūkininkai, vartotojai visi apie tai kalba. Ir kalba apie tai, kad e, daugiausiai iš to naudos gaus Amerikos žemės ūkis. 5,5 papildomų milijonų eurų tiesiog e, bus gauta Amerikos ūkininkų. Taigi mes daug pranašumų TTIP sutarties nematome, pavyzdžiui, genų technologijos ir mūsų vaidmo, kalbant apie genų technologijas, yra šiek tiek kitoks. Ar tai yra kliūtis galbūt e, prekybai, ar galbūt jūs galvojate kitaip, pavyzdžiui, e, hormonų naudojimas E, ūkininkavime. Ką Jūs apie tai galvojate? Ta mėsa, kuri yra e, atvežta iš Amerikos ir jeigu e, ji yra apdorota hormonais, mes jas vartoti negalime. Kalbant apie žymėjimą irgi, ženklinimą irgi kyla tam tikrų problemų. Dauguma už, mūsų yra už Tačiau jūs taip pat sakėte, kad viską reikia žiūrėti iš mokslinės pusės. Tai aišku, diskusija yra ir mokslinė. Tačiau mes taip pat turime suvokti, ko nori mūsų vartotojai. Jeigu vartotojai nebūtinai nori to, ką siūloma mes, mes turime irgi remti jų nuomonę. Kalbant apie ženklinimą, esu už. Reikia teisingų, tikslių taisyklių ypač kalbant apie GI e, produktus e, ir e, produktus tame regione. Jūsų šalyje, taip pat partijoje, ar yra kokių diskusijų kalbant apie tai, ar tai iš tikrųjų atneš naudos visiems ir abiems pusėms. Pats susitarimas dar nėra baigtas, ir dėrybos nėra baigtos. Ar galvojate, dar bus papildomų diskusijų, kol e, e nebus pasiektas galutinis sustarimas? Dėkoju. Ponas Agiu. Dėkoju, pirmininkė, aš tikrai pritariu tam, ką pasakė Jim Nicholson dėl amerikietiško žemės ūkio sektoriaus. Norėčiau mm, pakalbėti apie viš, e, vištienos sektorių visų pirma. Tai yra teisinis tikrumas. Junktinėje karalystėje mūsų standartai turi būti reglamentojami įstatymais. Aišku, JAF yra šiek tiek kitaip. E, tai yra dėrybų klausimas tarp gamintojo, taip pat ir kliento. Ir kalbant apie tai, būtų, man atrodo, labai paprasta uh, perdirbėjams Junktinėje karalystėje atitikti ir laikytis jūsų standartų. Kitas klausimas yra ekvivalentiškumas jūsų. E, paminėjote tai, tačiau Junktinėje karalystėje mes nelabai esame įsitikinę, kad e, JAV standartai, kalbant apie sveikatą ir saugą, yra tokie geri kaip Junktinėje karalystėje. Taip pat antibiotikai. JAF e, iš tiesų yra labai daug naudojama gyvulių auginime antibiotikų. Mums nelabai patinka jų vartojimas bendraja prasme. Galėtumėt šiek tiek komentuoti ir dėl antibiotikų vartojimo. Cheminės medžiagos. Jungtinėje karalystėje mes nesame už e, cheminėmis medžiagomis apdorojama skerdena ir e, ypač kalbant apie tą darimą ūkiuose Taip pat e, laisvai vaikštančių vištų kiaušiniai, jie neturi būti nu, plaunami Junktinėje karalystėje. Amerikoje jūs jos turite e, nuplauti. Kas laimės šią kovą, nes jeigu jūs uh, laimėsite, mūsų laisvai vaikštančių kištančių kiaušinių sektorius bus tikrai labai pažeidžiamas. Jūs kalbėjote apie maisto uh, E, švaistimą, e, Junktinė karalystė e, skerdena irgi nėra leidžiama tiek švaistyti, kaip Junktinė karalystėje mes ją dažnai sušeriame žinduoliams, ar taip pat jūs elgėtės ir JAV. Dabar jau būtume pasirengę atiduoti žodį Žemės ūkio sekretoriui, galimybę jums atsakyti į klausimus, o vėliau pratesim klausimų raundą. Ačiū už klausimus, pasistengsiu atsakyti kaip įmanoma išsameu. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kur patenka lėšos skirtos žemės ūkiai. 8 milijardai dolerių, kurie buvo paminėti, yra JAF valstybės pagalba, kuri pirmiausia mm, skiriama auginamų kultūrų draudimui. Vyriausybė sumoka tam tikrą dalį už auginamų kultūrų draudimą ir kažkokios gamtinės nelaimės atveju ūkininkai gauna mm, atitinkamą išmoką susijusią su šiuo draudimu. Taip pat, jeigu ūkininkai patiria nuostolių, kaip buvo pastaraisiais metais dėl sausros, vyriausybė taip pat prisima dalį šių nuostolių. E, mūsų tikslas yra užtikrinti pakankamą gamintojų apsaugą, kad e, jų verslas nebūtų sunaikintas metų ar dviejų nederliaus. Dar papildomos draudimo programos e, Taip pat yra skiriamos papildomos e, rizikos draudimo programos, kurios yra susijusios su rinkos sviravimais ir kainų sviravimais. Tai, aišku, visiškai neapdraudžia ūkininkų verslą, bet padeda jiems išsilaikyti rinkoje, jeigu kainos stipriai sumažėja. Neseniai matėme paukščių gripo proveržį JAV, kuris, aišku, padarė poveikį produktų kainoms ir JAV ūkininkai gaus dabar pagal atitinkamą programą išmokas dėl kritusių kainų. Tai yra kažkas, kas buvo neįmanoma numatyti ar išvengti. Taigi ta programa veikia panašiai kaip ir auginamų kultūrų draudimo programa. Tai yra programa, kuri apdraudžia nuo gamtos nepalankių sąlygų. Dar skiriami papildomi ištekliai saugojimo priemonėms, gamtos saugojimo programoms ir dar taip pat yra atitinkamos galvininkystės programos, jeigu, pavyzdžiui, yra kažkokios gamtinės nelaimės, audros, sausros, dėl ko miršta galvijai, mes teikiame ūkininkams um, pagalbą ir ta pagalba skiriama remiantis atitinkamą formą. Taigi yra tokios keturios pagrindinės paramos programos. Yra dar kitų programos rūšių, bet ko gero tai mm, yra tokie pagrindiniai elementai. Genetiškai pakeistų produktų klausimas, aišku, jis yra labai aktualus ES, taip pat ir JAV. JAV pozicija yra tokia, kad e, kai kurie produktai yra taip plačiai paplitę ir taip e, plačiai naudojami, kad būtų sunku paaiškinti Amerikos vartotojams, kodėl sistemą reikėtų keisti. Todėl e, mes taikome tokią priekybos ženklo apsaugos sistemą. Tik kas nori apsaugoti e, konkretų ES produktą pagamintą konkrečioje vietovėje, jie turėtų būti atitinkamai ženklinami. Ir dabar 9 e, ar 10 prekybos ženklų yra naudojami ir mūsų vartotojai, e, kurie nori nusipirkti, pavyzdžiui, sūrio pagaminto konkrečiame regione Italijoje, e, gali būti tikri, kad būtent tą produktą ir nusiperka. Bet aišku, apskritai genetiškai pakeistų produktų klausimas nėra paprastai sprendžiamas, bet jeigu mes tinkamai bendradarbiausime, užtikrinsime reikiamą komunikaciją, tai mums pavyks apsaugoti visų interesus. Netrukdydami nei JAV, nei ES ūkininkams tęsti savo veiklą. Dar buvo užduotas klausimas, kaip JAV ūkininkai reaguoja į naują žemės ūkio įstatymą. Manau, kad jie tikrai džiaugiasi uh, E, kad e, šis įstatymas įtvirtina mano paminėtas draudimo ir valstybės pagalbos programas. Iš tikrųjų, mums e, pastaraisiais metais matome, kad šis įstatymas įgyvendinamas sėkmingiau nei paskutiniai šeši ar septyni įstatymai. Mes taip pat mm, turime pagalbos pieno sektoriui programą. Ūkininkai, pieno gamintojai yra apdrausti nuo kainų kritimo. Jeigu sumažėja e, jų gaunamos pajamos e, žemiau tam tikro lygio, jiems yra skiriama pagalba. Ir aišku, daugelis ūkininkų tikrai džiaugiasi tokią e, paramą Galbūt yra tam tikrų elementų, kuriuos reikėtų dar tobulinti, bet iš principo pieno sektorėje dirbantis ūkininkai patenkinti dabartinių įstatymų. Apskritai, žemės ūkis, žemės ūkio klausimai yra paskutiniai sprendžiami e, prekybos sutartyse, dėrybose dėl prekybos sutarčių. Taip yra ir TTIP atveju. Aš e, manau, kad kalbant apie tos klausimus, dėl kurių darėmės TTIP kontekste, e, tikrai jų sprendimas užtruks. Tikrai netrumpai. Ir iš principo taip yra e, dėl to, kokia kultūra vyrauja žemės ūkija. Kalbame ne vien apie kažkokios produkcijos gaminimą, bet, e, gamybą, bet apie šalių kultūrą, tai, kas yra įprasta e, sava konkrečiame regione ir ES ir JAV. Tai yra labai asmeniška, kažkas labai asmeniška vartotojams. JAV kylantis uždavinys, kalbant apie priekybos sutartys ir žemės ūkio klausimus, tai kad žemės ūkis nėra labai didelė sritis, tai yra pakankamai svarbi sritis, galvojant apie priekybos sutartį. E, E, bet e, tai nėra sritis, kuri galėtų apskritai sutrukdyti pasirašyti e, prekybos sutartį, jeigu nebūtų pasiekti bendri sprendimai. Tai pavyzdžiui, jeigu TTIP sutartyje nebūtų žemės ūkio, jis nebūtų įtrauktas gali atsitikti taip, kad kongrese nebus pakankamos paramos e, šiam susitarimui. Todėl mums svarbu šias klausimus tikrai išspręsti. Ačiū už tą pastabą apie ūkininkus. Ir tai, kad jeigu jie negali vykdyti veiklos, tai mes negalėsim valgyti. Iš tikrųjų, mes visi pavedėme atsakomybę už maisto gamybą ūkininkams. Delegavome jiems tokius įgaliojimus. E, aš vaikystėje norėjau būti teisininku, mano e, žmona norėjo būti mokytoja. Mes e, abu pasiekėme savo tikslų, mano vaikai taip pat turėjo profesinių svajonių ir jas įgyvendino, bet tik todėl, kad delegavome maisto gamybą kitiems atsakingiams žmonėms. Ir aišku, tie žmonės, ūkininkai, nesulaukia pakankamai dėmesio ir pakankamai įvertinimo, bent jau mūsų šalyje. Ir bent jau mūsų šalyje maisto kaina yra tokia, kad maisto išleidžiama salginai nedaug to, ką žmonės uždirba. Ir tai e, reiškia, kad ir vargingiau gyvenantis žmonės gali mm, įpirkti maistą ir tai taip pat nėra galbūt pakankamai vertinama dažnai. Produktai mm, pagaminti JAV naudojant skirtingus metodus. Suprantu, kad ne visiems patinka antibiotikai naudojami galvininkystės sektorėje, ne visiems patinka mūsų mm, paukštienos sektoriaus taisyklės ir nebūtinai, aišku, šiandien mūsų nuomonės turi sutapti, e, bet vartotojai yra pakankamai protingi, žino, ko nori ir gali tinkamai pasirinkti. Ir tiesą sakant, jeigu rinka yra atvira, ir mm, aš bandau parduoti ES vartotojams kažką, ko jie pirkti nenori, tai greičiausiai aš baigsiu ar nustosiu stengtis parduoti savo gaminamą produktą arba pakeisiu savo gaminamą produktą. Tokios yra rinkos taisyklės. Taigi mes galvojame, kad būtent vartotojai turi vartotojų interesai ir vartotojų pasirinkimas turi viską nulemti ir svarbu tik tai tinkamai informuoti vartotojus, kad jie galėtų tinkamai pasirinkti. Ir mes, aišku, turime kalbėti, kaip tokią informaciją užtikrinti. Kaip užtikrinti, kad jie būtų informuoti ir turėtų pasirinkimą. 150 procentų padidėjo importas į JAV Mes manome, kad vadovaujamės PPO taisyklėmis ir numatėme tokį tarifą, kuris gerokai žemesnis nei leidžia PPO e, ir baigsis to tarifo galiojimas šių metų gruodžio 31 dieną. Tai buvo tokia priemonė, kuri buvo mūsų atsakas į tai, kas, ką mes e, identifikavome kaip importo reikšmingą padidėjimą. E, komisijos narys Hoganas aptar su manim šio klausimą jau ne kartą ir aš tengiuosi paaiškinti, kad tai yra ribotos apimties ir ribota laikotarpį galiosianti priemonė. Dar vienas užduotas klausimas, kaip mes padedame savo mažiesiems ir vidutinio dydžio ūkininkams. Mes teikiame makro paskaitas apie 50 tūkstančių e, dolerių galima teikti paskolą mažiems ūkininkams, taip pat E, taikome saugomų ir konservavimo e, programas. Taip pat e, teikiame pagalbą susijusią su rinkodaros ir kainodaros informacija, kad ūkininkai suprastų, kokią kainą ir kaip nustatyti jų produktų kainą. Taip pat kūrėme vietos ir regioninių maisto gamintojų e, grupės e, bei turime e, mokyklų programą. 220 dotacijų suteikėme JAV mokyklose ir tos dotacijos padeda informuoti mokyklas, kaip veikia žemės ūkio sektorius ir skatina mažų ūkininkų veiklą. Aišku, jiems visada yra sunkiau išsilaikyti produktų rinkoje, todėl kad jie turi mažiau technologinės plėtros galimybių ir mes siekiame tiesiog užtikrinti glaudesnį e, mažų ūkininkų ir vartotojų tiesioginį santykį, tiesioginį bendravimą, nes ūkininkų veikla gali būti, aišku, tiesiogiai remiama gamintojų, kurie mm, naudoja, perka e, ir mėgsta e, gamintojų produktus. Taigi tokį tinklą siekiame plėtoti JAV. TTIP ir Azijos e, vidurinioji klasė. Galvojant apie Kiniją, aišku, e, maisto poreikis bus didžiulis ir dabar pasaulyje gaminama per mažai maisto, kad išmaitintume visą žmoniją, nėra gaminama pakankamai baltymų ir tikrai e, Azijos gamintojai taip pat negalės užtikrinti pakankamai uh, maisto produktų. Aš praeitą savaitę buvau Kinijoje, apie 10 milijonų ūkininkų pasitraukė iš žemės ūkio sektoriaus kasmet. Tai aišku didžiulė problema ir pripažįstama dabar Kinijoje, kad jų žemės ūkio sektorius negeba patenkinti šalies poreikių. Taip pat aptariau šį klausimą su kolegomis Vietname, Korejoje, Japonijoje. Ir visi supranta, kokie kyla sunkumai. Ir aišku, atsiveria tam tikros verslo galimybės. Bet aišku, negali būti taip, kad jeigu kažką parduodame Azijai, tai mažiau parduodame Europai. Turime užtikrinti visų interesus, bet turime taip pat e, gaminti pakankamai baltymų. Žinome, kad klimato kaita yra dar vienas veiksnys. Turime aiškiai žinoti, kas auginama, kur auginama, keisis e, auginimo laikas, auginimo sezonai Galbūt po 40 metų mes JAV negalėsime auginti kukurūzų tose vietose, kur jie auginami dabar. Matysime tam tikrų pokyčių dėl klimato kaitos ir todėl mes siekiame suteikti mūsų ūkininkams prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos padarinių švelninimo programas. Na, dar buvo užduotas vienas klausimas susijęs su prekybos sutartimi TTIP iš principo mūsų įstatymai reikalauja, kad visi prekybos susitarimai, dėl kurių deramasi, būtų skelbiami internete ir būtų viešai prieinami. Ir turi būti numatyta tam, tikro, tam tikras pakankamas laikotarpis nuo sutarties teksto paskelbimo ir jo patvirtinimo. Taigi diskusijos Aišku, dėl TTP vyks ilgai, nes tai yra labai didelis dokumentas, virš tūkstančio puslapio yra svarbios nuostatos, skaičiavimai, poveikio vertinimo metodai, poveikio vertinimo po 15-20 metų metodai. Taigi bent jau JAV tikrai skaidrumas užtikrinamas, visiems skiriama pakankamai laiko ir galimybių susipažinti su sutartimi ir nuspręsti, ar jiems ir jų sektoriui tai yra palankios taisyklės. Ir pabaigai dar porą klausimų. Buvo užduotas klausimas apie antimikrobinį atsparumą. Tai labai svarbus klausimas ir šiuo metu mes kuriame tokią sistemą, kurioje ir pagal kurią mažinamas e, antibiotikų kiekis gyvulininkystės sektorėje. Dirbame e, su mokslininkais e, ir nebenaudojami antibiotikai kaip augimo, auginimo priemonė, bet tik tai kaip gydimo priemonė priemonė ir mes užtikriname medicinos ir veterinarijos specialistų bendradarbiavimą ir sprendžiame šį klausimą plačiaja prasme ir atitinkami departamentai, sveikatos departamentai dirba kartu. Dar buvo keltą klausimų dėl genetiškai modifikuotų produktų, hormonų ir TTIP sutarties. Ir ar yra galimybių rasti sutarimą šiais klausimais. Aš tikrai negaliu pasakyti, kad tai bus lengva. Bus labai sunku. Aš manau, kad reikės laiko, reikia labai daug pasiryžimo ir pastangų, ieškant tokio sprendimo, kuris teiktų visiems. Ir reikia pirmiausia aiškiai suvokti, kokios yra sistemos, kokie yra tikslai. Ir reikės, manau, kūrybingumo, ieškant priimtinų būdų ir visiems tinkančios sistemos, nes galiausiai mes turime savo istoriją, savo patirtį ir žinome, kad šios tokios prekybos sutartys mm, nebūtinai uh, E, palankesnės vienai šaliai, o ne kitai. Taip tikrai nebuvo nafta atveju ir tikrai nemanome, kad taip bus TTIP atveju. Nes jeigu taip atsitiktų, tai reiškia, kad priekybos sustarimas neveikia ar nėra sėkmingas mes siekėme tokio susitarimo, kur visiems verslininkams būtų užtikrintos vienodos konkurencinės sąlygos, vartotojams kokybiški ir prieinami produktai. Ir mes visi turime, aišku, ieškoti kūrybingų ir inovacinių būdų, kaip gerinti savo produkciją. Tokia yra prekybos sutarčių nauda. Ir būtent to mes tikimės iš TTIP, jeigu uh, šis e, susitarimas bus pasirašytas. Šiuo metu mes e, deramės dėl ženklinimo, ar diskusija vyksta JAV dėl ženklinimo. Ir aš e, pateikiau, man atrodo, kad ta diskusija yra tokia 20 amžiaus diskusija apie ženklinimą 21 amžiuje. Mūsų šalyje Labai daug jaunų ypač žmonių turi naujausias technologijas, išmaniosius telefonus ir jais naudojasi. Taigi, manau, kad mes galėtume naudotis barkodais, saugiais e, kodais, e, kuriais e, remiantis būtų galima pateikti tikrai daug informacijos vartotojams. Ir ir kur būtų galima informuoti apie produktų mm, saugumą. Mes nemanome, pavyzdžiui, kad GMO kelia riziką sveikatai, e, kai kas šioje salėje tam nepritarė. E, bet jeigu vartotojai nori informacijos apie GMO, tai mes e, turime rasti būdą, kaip teikti tą informaciją, tuo pačiu vartotojų nebauginant. Ir JAV yra iš tikrųjų tradicinis ženklinimas, kuris numato tokios informacijos teikimą, kurios reikia e, vartotojui. Ir aš tikiuosi, kad ženklinimo, tokią ženklinimo sistemą mes galiausiai sukursime ir kad ir čia bus taip pat e, nuspręsta, kad reikia teikti vartotojams tokią informaciją, E, kurios jie nori, kurie jiems reikalinga. Na ir dar pašarų klausimas, aišku, svarbu, kuo maitinami galvijai ir mes siekime taip pat e, išvengti GSE infekcijos bet mano nuomonė, nors šis klausimas yra sudėtingas, bet nėra neišsprendžiamas. O kai dėl laisvai vaikštančių vištų mm, kiaušinių turi būti rastas būdas, vėlgi, kuris būtų priimtinas vartotojai. Kągi, e, tuo baigėme pirmą diskusijų raundą. Dabar e, suteiksiu galimybę po vieną minutę e, dar pasisakyti komiteto nariams. Tik prašau nesikartoti. Pasisakyti mandagiai ir trumpai. Ponas Dorfman. Ja, danke, Herr Vorsitzender, und danke, Herr Minister. Ačiū pirmininkė, dėkoju sekretoriui už tą laiką, kurį mums skiriate konkretus klausimas dėl TTIP ir kai kurių taisyklių. Jungtinėse valstijose jūs ir toliau jums sunku vertinti Europos Sąjungą kaip bloką ir daug SPS susitarimų. Europos e, Sąjunga vertina kaip marga 28 valstybių minę. Tačiau, kai kalbam apie maisto saugą, tai yra e, ES kom, kom, kompetencija, taisyklės ir reglamentai taikomi sąjungos lygmenių. Valstybės narės, aišku, turėjo įgyvendinti, tačiau jos yra ES lygmens. JAV taip pat yra federalinės taisyklės, kurios taikomos atskirose valstijose Europoje. Mes net nesvajojame apie tai, kad vertintume JAV ne kaip vieną šalį, o kaip atskiras valstijas. Taigi, ar pagal tai taip būtų galima įvesti tokią tvarką, kad ES būtų matoma kaip ES, o ne atskiros valstybės narės. Ačiū toliau, ponas Erdos. Ačiū, ponė sekretoriau. Manau, kad didžiausia rinka būtų saugiems, apsaugotiems produktams. Kaip norėtumėte užkirsti kelią padirbtiems produktams? Gal galėtumėte pakalbėti mums apie tai? Mano antras klausimas būtų toks. Turiu pasakyti, kad jeigu kalbėsime apie Vengriją, kalbėsime apie arbitražą, mes baiminamės to, kad vištiena apdorojama chlorinais, chlorų, ar kad mes baiminamės genetiškai modifikuotojų organizmų. Sakykime, kad Vengrija jų neįsileistų, tačiau aš bijau, kad mums tada tektų mokėti baudas, kaip užkirsti tam kelią. Panas Andriju. Ačiū ponia Pirinkė, ačiū ponia sekretorių. Norėčiau pakalbėti. Malonu girdėti, kad yra kad jūs sakėte, kad yra skirtumų tarp taisyklių jūsų ir mūsų. Tai aš norėčiau grįžti prie TTIP ir užduoti konkretų klausimą. Antrasis darybų raundas spalio mėnesį buvo skirtas E, kalbėtis apie muitų tarifus. Tačiau naudingi bus tik tai mažesni tarifai, jeigu bus laikomas tam tikrų SPS sąlygų, jeigu kalbėsime apie netarifinės kliūtis. Tai jūs minėjote pats e, tos geografinių nuorodų klausimą, kad jų reikia laikytis. Jūs tai minėjote, tačiau norėtumėte pakalbėtumėte detaliau Kokias konkrečias problemas jūs išvelgėte dėl geografinių nuorodų JAV? Dziękuję. Pani poseł Hans Garcia. Sí, muchas gracias eh, por estar aquí esta, esta tarde. Le tengo dos preguntas. La primera es... Pana, pana Garcia, labai ačiū. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, ar nemanote, kad būtų naudinga e, Europoje parengti teisės aktus dėl maisto gynybos kaip JAV, nes mes panašių teisės aktų neturime. Turime tik tai neprivalomas gairias. Antras klausimas, ar nemanote, kad JAV gestas, pripažįstant Europos geografinės nuorodas, būtų labai svarbus gestas, nes tai būtų vienintelis būdas Europos Sąjungos žemės ūkio politikai tapti transatlantinės partnerystės sustarimo dalimi. Pavyzdžiui, Italijos Piemonto regionas, e, regione gaminamas tam tikras e, vynas, kaip pavyzdžiui Malagoje, kuris gaminamas Heresas. Ir jie yra ženklinami tuomet tą geografinę nuorodą. Ačiū pirmininkė. Ačiū jums generaliniam sekretoriau už tai, kad atvykstate. Airija, aišku, kalba apie jautieną dėl TTIP darybų. Kaip žinote, šiuo metu Junktinės valstijos turi, turi 45 tūkstančius tonus be kvotų, kurias gali tiekti be nehormoninės tos jautinos į Europos Sąjungą. Aš nenoriu kištis į darybas, bet ar norėtumėte, kad šis skaičius e, būtų padidintas, kad JAF jautinos daugiau būtų tiekiama Europos Sąjunga. Ir toliau airiškas klausimas. Jūs ne vieną kartą lankėtės e, Dublinė ir buvo kalbama ten labai skambiai, kad atvers airijos jautinai Amerikos rinką ir tada mūsų e, ministras su jūsų ministru vertino, kad JAF JAF rinka sudarytų apie 10 100 milijardų eurų per metus. Ir o Airijos eksportas e, JAV šiuo metu yra 124 tūkstančiai eurų. Kodėl jūsų nuomonė šis eksportas toks e, mažas ir ar manote, kad yra priemonių, kurios leis padidinti šį kiekį smarkiau? Pane Miller, sekretoriu, aš esu iš mažo kalnų regionų, kuris gamina svarbius saugomus produktus, sūrius su geografinė nuoroda. Mūsų ūkininkai ir bendrovės, e, šeimų ūkiai būtų tie, kurie pralaimės nuo TTIP patvirtinimo. Iš mūsų diskusijų su priekybos komisaru girdėjome, kad Žinome, kad iš JAV pusės nebus didelių nuolaidų žemės ūkio klausimais. Jūs nepakankamai kalbėjote taip pat šiandien apie klonavimą Europoje. Tai nėra trokštama technologija, todėl norėčiau iš jūsų išgirsti, ar jūs ženklinsite savo maisto produktus. Ta prasme, ar kažkokiame gyvulinkystės registre ar panašiai. Norėčiau žinoti, kiek ūkininkų užsima ekologinių ūkininkavimų, kiek tokių ūkių yra. Ar tai yra svarbus pastebimas judėjimas. Kalbame daug apie gyvūnų gerovę, norime, kad tai būtų svarbesnis aspektas taip pat. O tie aspektai dažnai prieštarauja TTIP darybams. Ačiū sekretoriau, kad atvykote. Man labai įdomus ūkio įstatymas man atrodo, kad reikia daugiau skirti dėmesio rizikos valdymui. Kodėl jūs pakeitėte čia politiką ir kokį poveikį tai turi jūsų biudžetui, ar taip pat skirsite daugiau pinigų moksliniams tyrimams, pavyzdžiui, ne tik e, tikslesiam ūkininkavimui, bet ir kitiems dalykams. Taip pat norėčiau sužinoti, kur buvo sudėtingiausios e, ramio vandenino dėrybų dalis ir ką galima pasimokyti mūsų darybose dabar iš to. Pane Šair, ačiū. Pone sekretoriu, manau, kad jūsų požiūris yra pozityvus. Aš atėjau čia bijodamasi, kad turėsiu jūs kritikuoti, kai kalbame apie keulieną, vaisius daržovės, daržininkavimą. Mes dažnai užimame gynybinės pozicijas ir nesutinkame su TTIP. Tačiau jūs kalbate apie tai, kad reikia rūpintis ir šeiminiais ūkiais JAV, tiek JAV, tiek Europoje ir tam aš pritariu. Nes dažnai skirtingus dalykus girdime iš kitų pasaulio šalių. Tačiau kas mums yra svarbiausia? Ką daryti dėl savo apsisprendimo ir konkurencijos? kaip užtikrinti, kad pakankamai pinigų liktų ūkininkams. Jeigu mums e, pavyktų kažką pasiekti, tai aš tikrai nebūčiau prieš transatlantinės partnerystės sustarimą. Ponas Tarabela, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ponė sekretoriau. E, yra 7 milijardai žmonių žemėje, jų bus daug daugiau po 20 metų ir todėl reikia galvoti ir apie GMO politiką e, ir be to, aišku, vis dažniau kenčia ūkininkai. Aš e, džiaugiuosi ją pragmatizmu ir matydamas jūsų ūkių e, aktą, rizikos valdymą, daug yra skiriama pinigų jau nuo 11 metų toms rytims, tačiau jūs daratės labai protingai, jūs, jūs geriau tai darote negu mes. Jūs patys sakėte, kad žemės ūkis yra paskutinis e, svarbiausias ramstis. Tačiau kalbant apie jautiną, aš turiu tokį klausimą. Jūs sakėte, kad turi būti ekvivalentiškumas. Ką tai reiškia? Ar tai būtų per e, abipusis standartų pripažinimas, tai būtų mums blogai, ar turėsime ekspertų grupę, kuri ieškotų tam tikros konvergencijos, tam tikros suartėjimo. Panas Kaputa. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Žemės ūkio sekretorių atvykus pas mus. Tikrai mums labai didelė garbė su jumis susitikti mūsų komitete ir Mūsų klausimas, kurį norėčiau uždėti, nebuvo keliamas kitų, tačiau aš norėčiau specifiškai įvardinti. Jūs minėjote tai, kad negalima turėti dviejų identiškų rinkų, todėl reikia ekvivalentiškų sistemų. Jūs minėjote atsargumo principą, kurį mes taikome Europoje ir tai, kad jūs turite rizikos vertinimų pagristą sistemą. Jūs paminėjot geografinės nuorodas. Tačiau Wall Street Journal laikraštis teigia, pasaulis yra amerietiškesnis negu parmezano sūris įdomiai atrašė. Manau, kad tai rodo skirtingą požiūrį JAF ir Europoje. Tai mano klausimas būtų toks. Jūsų pasisakymę sakėte, kad geografinės nuorodos ir prekių ženklai turi turėti ekvivalentišką vertę. Bet kodėl jūs nesukėtėte prekės ženklo visiems mūsų, visoms mūsų geografinėms nuorodoms? Ponas Bogovič. Pane Bogovič. Ačiū tai, kad atvykote pas mus, e, ponė sekretoriau. Jūs kalbėjote apie skirtumus tarp Europos ir JAV ir tarp jų esamus esančius panašumus. Europos ūkiai yra beveik dešimt kartų mažesni negu JAV ūkiai. Yra ir kitų skirtumų dėl naudojimų technologijų Europoje ir JAV, pavyzdžiui, kalbant apie klonavimą, hormonus, pesticidus, pesticidus, kurie dažniau naudojami JAV. Mūsų politika taip pat labai daug skiriasi, kalbame apie e, žalinimą, kaimo plėtrą, o JAV politika yra intervencionistinė ir padedama ūkininkams, kad e, jie susidarės problemas rinkoje ar dėl stiklinio nelaimių E, kadangi mūsų žemės ūkio politika nėra labai suderinama, ar manote, kad mes dar galėsime apginti e, Europos ūkininkus, jeigu pasirašysime šį susitarimų? Visi mūsų ūkininkai e, nerimauja dėl šio susitarimo. Šiau mes turime ir daug vartotojų, kurie seka šias darybas, e, žiūri, kaip jos vyks. Pana Roibuš. Labai ačiū. Ačiū sekretoriu, kad įvedė pas mus. Turiu klausimą dėl naujų gyvūnų, gyvulkystės technologijų. Jūs ir jūsų genetikos technologijų pramonės atstovai plėtojasi smarkiai ir kiek jūs leisite, kad ši rinka nebūtų reguliuojama, kokie jūsų ketinimai JAV. Jūs sakėte, kad vartotojai yra protingi, jie patys gali pasirinkti, jeigu teisingai suinformuojama. Geniškai modifikuoti produktai nėra ženklinami JAV, o yra ženklinami Europoje. Tai jums reikia darbytis mus. Jūs sakėte, kad ekologinis ūkininkavimas plečiasi, plinta. Tačiau kaip tie ekologiniai ūkiai apsaugomi nuo užkretimo iš GMO ūkių. Taigi jeigu mes, kaip žinote, Europoje nuostatos yra nulinės tolerancijos. Pane Petie. Pane ministrė, aš esu įstikinusi kad jūs gyvenate vartotojų apsaugo kaip ir mes Europoje. Vienintelis dalykus yra matyti, kad mūsų požiūris ir normos kartais skiriasi. Taip pat girdime, kad yra daug klausimų, kurie yra atviri. Amerikiečiai yra liberalesni ir jie toleruoja GMO naudojamą maisto produktuose be jų ženklinimo, o tai mūsų nuomonė yra pavojus vartotojams. Mūsų vartotojai nori žinoti, ką jie valgo ir norėčiau sužinoti, ar jūs esate linkę numatyti tam tikrus teisinius pakeitimus savo sistemoje ir ženklinti e, tokius produktus. Taip pat, e, kalbant apie hormonus e, naudojamus jautinai auginti, Ar jūs informuojate savo partnerius JAV, kodėl tai draudžiama Europos Sąjungoje? Taigi, ar manote, kad Europa neturi pakankamų priežasčių e, tokius draudimus taikyti? Ponas Plenegin. Tikrai buvo labai įdomu klausyti jūsų pasisakymo. Jūs ypač daug kalbėjote apie ne tapačius, bet ekvivalentiškus, ekvivalentiškas e, programas ir e, ne, e, ne chlorino apdoroti projekt, produktai mane domina ir taip pat GMO, ne GMO. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad turėtume pamaitinti savo šeimas. Bet kalbant apie TTIP susitarimą, e, mūsų šeimos bus, man atrodo, maitinamos iš Walmart tinklų, taip pat Lidl ir kitų. Ir jos, jom visiškai neįdomios e, nuostatos ir, ir griežtas reglamentavimas. Jūs kalbėjote apie tai, kad e, mūsų vartotojai turi teisę pasirinkti. Na bet jeigu mes ar, tarkim, vyriausybės E, pasirinks, kad turėtume įdėkti vieną ar kitą susitarimą, kaip, kaip, kaip mūsų klientai e, ir vartotojai galės e, pasirinkti, jeigu, pavyzdžiui, pritarsime arba nepritarsime generiškai modifikuotams produktams. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju ministrė, tai kad suteikėte galimybę paklausti. Aš visų pirma norėčiau paklausti, o paskui pakomentuoti. Klausimas bus gana e, tiesioginis. Kalbėjome apie tas raudonasias linijas, e, europietiškas raudonas, raudonasias linijas. E, kokios yra jūsų raudonasios linijos? Kas yra jums svarbiausia, ko jūs negalite sauliaisti daryti? Nu, pakomentuodamas norėčiau pasakyti, kad žmogus perkeltas iš, pavyzdžiui, Ajovos į regioną, e, kitą regioną, e, e, iš tiesų labai nustebo dėl to, kad amerikiečių ūkininkai yra tikri verslininkai, jie labai pragmatiški. Taip pat mane labai nustebino, kad Amerikoje ūkininkai yra labai gerai atstovaujami profsąjungų ir mes, man atrodo, galima irgi iš to pasimokyti. Dėkoju. Pirmininkė taip pat dėkoju ministrė. Dėkoju pirmininkė, taip pat dėkoju ministrė tikrai puiku, kad sutikote čia e, atvykti. Europoje, aišku, e, gyvulių e, apsaugos standartai yra labai aukšti ir man atrodo, kad ir toliau tie standartai tik griežtės, kadangi Europos sąjungos piliečiai nori ne tik saugaus ir kokybiško maisto, bet taip pat jiems svarbu, kaip tie gyvuliai yra auginami. Yra kai kurie produktai, kurių europiečiai tiesiog nebeperka ir būtent e, kaip e, tie saugos standartai įtakos e, vartotojų kainas. Europos vartotojai, aišku, čia, man atrodo, bus nepalankesnėje padėtyje ir dėl to mes ir kalbame apie T-tip skirtumus jums ir mums, kadangi galiausiai pranašiausias bus tas, kieno kaina bus mažiausia. Man atrodo, kitaip negalėsime įtikinti vartotojų. Nu, galbūt jūs galėtumėte taip pat perimti mūsų standartus, kalbu apie gyvūnų gerovės standartus ir galbūt tada galėsime galbūt atsidurti panašioje situacijoje, dėrėdamėsi dėl TTIP susitarimo. Pone Selimovič, dėkoju e, sekretoriau, kad atvykote čia. Turiu du klausimus dėl TTIP. Pirmasis klausimas TTIP nėra tik dėrybos tarp e, JAV ir ES. Tai taip pat yra e, ir viešosios nuomonės gerinimas ir suvokimo didinimas, dėl ko mums reikia susitarti. E, ir kas bus sunkiausia amerikiečiams galbūt e, susitaikyti, su kuo bus sunkiausia susitaikyti, ką sunkiausia bus priimti, kalbant apie TTIP. Europos Sąjungoje, man antrasis klausimas, mes puikiai suvokiame atsparumo antimikrobinėms medžiagoms pavojoms, taip pat e, per didelio antibiotikų vartojimo e, mėsoje. Kaip jūs dorojate su tokiamis baimėmis ir tokiamis problemomis Amerikoje? Dėkoju pirmininkė. Dėkoju ministrė, man rodo puiku, kad e, jūs atvykote čia, nes tai įrodo, kiek svarbus yra ES ir JAF santykiai. Aš esu iš Azo, Azorų, e, tai yra toli, nutolęs regionas, tarp Amerikos, galima sakyti, ir ES. E, ir čia mes iš tikrųjų kai kurios šalis joms yra nevisiškai printinas e, TTIP e, dėl geografinės nuorodos. Jūs kalbėjote apie lygiagrečius paralelius e, veiksmus, paralelę veiklą. Taigi, apie ką mes čia kalbame, kągi tai reiškia, kas bus darome lygiagrečiai. Ar čia mes kalbėsime apie tai, kas bus daroma TTIP sistemoje ar FTA Kalbant apie e, nuorodą, geografinę nuorodą, mes turime taip pat ir porto vinus, e, kurie pasižymi geografinę nuorodą. Ar jūs taip pat čia turite menyje tuos lygiagrečius veiksmus? Dėkoju pirmininkė, dėkoju generalinį sekretorių. Turiu e, du klausimus. Vertinamas jūsų naują žemės ūkio politiką ir taip pat tai, kad jūsų šalis pasirašinėja priekybos sutartis su kitomis. Mano klausimas būtų toks, ar jūs galvojate, kad Amerikos sutartis su pasaulio priekybos organizacija baigėsi? Tai pirmasis klausimas. Antrasis, po metų e, JAV turės du prezidentus, jeigu taip galime įsireikšti. E, tai ateinantis e, prezidentas, kuris pareiks, e, pakeis šį ir šis. Na ir priklausomai nuo tų rinkimų rezultatų, jeigu susitarimas nebus pasiektas, galbūt e, kitas m, prezidentas pateiks tam tikrų pakeiti, pakeitimų šitam e, susitarimui. Ačiū, pirmininkė. Norėjau paliesti tą klausimą, kurį minėjo jau kiti kolegos, tarp jų ir ponė Peter, dėl GMO. Europos Sąjungoje laipsniškai keičiame savo požiūrį į GMO. Ir vis atsargiau mes žiūrime į GMO ir kai kuriuose valstybėse narėse daugėja draudimų dėl GMO. Bet JAV turi kitokią politiką šioje srityje. Taigi aš norėčiau paklausti, kaip JAV politikoje yra atsižvelgiama ar galbūt neatsižvelgiama į tuos vis garsesnius mokslininkų balsus, tarp jų ir amerikiečių mokslininkų, nes mes susipažįstame su jų nuomonėmis ir Europos parlamente šią temą vyko konferencijos Taigi girdime, kad yra tikrai labai rimtų sveikatos grėsmių susijusių su GMO naudojimu ir šitas klausimas, GMO e, klausimas apsunkina dėrybas ir gerokai. Ačiū. Ačiū, ponas Kalinovski. Ačiū. E. Labai trumpai. Kada bus paskelbtos naujos nuostatos, pagal kurias Lenkija bus įrašyta į tų valstybių narių sąrašą, kurios gali eksportuoti į JAF rinką. Konkrečiai obolius, kada bus galima eksportuoti, e, šios nuostatos turėjo būti paskelbtos jau šiemet, kada galime tikėtis jų paskelbimo. Ačiū. Gal ir aš dar pasisakysiu. Ką jūs vadinate mažais ūkiais? ir kiek jūs turite dirbamos žemės ir kaip turimo žemės kiekis keičiasi per, tarkime, ar pasikeitė per paskutinius dešimt metų, tarkime. Na ir dar buvo paminėti GMO. Bet kalbant e, plačiau apie standartų, moksliškai patvirtintų standartų pripažinimą, uh, Kalbame ne vien apie priekybą tarp JAV ir ES, bet priekybą pasauliniu mastu. Šios priekybos kontekste reikės tokių bendrai pripažįstamų standartų. Taigi, koks apskritai žemės ūkio srities, kokia apskritai žemės ūkio srities situacija TTIP kontekste? Well, there have uh, obviously been. Aišku, aišku, iškėlėte tikrai nemažai klausimų, aš pasistengsiu kiek galima geriau ir kiek galima greičiau atsakyti visus juos. Ir tikrai iškėlėte daug svarbių um, pastabų. Visų pirma, kodėl um, mes uh, nekalbame apie ES kaip apie vieną, kalbant apie uh, GFE situaciją E, ypač kalba, prisiminkime paukščių gripą. 21 valstija e, pajuto jos padarinius, bet ne visos. Jei ne visos pajuto tos padarinius ir jeigu galvosime apie ES kaip vieną šalį, jeigu viena šalis susidurs su tam tikra problema, tai visos ir kitos patirs e, tos problemos pasakmes. Tai, tai ir yra priežastis. Ir man atrodo, būtų neteisinga toms, kurios nebuvo paveiktos tam tikrą lygą ar e, nepatyrė tam tikros problemos, e, patirti tas pačias pasiekmes. Tai ir dabar, aišku, kalbame apie e, jautieną, Airiją, Lietuvą ir kitos šalis atveria jautienos rinkas ir tikrai daro didelę pažangą. Ir mes tą darome tam, kad galėtume visiems pateikti galbūt kažkokią vieną receptą, jeigu atsitiktų tam tikras lygos protrukis. Toks yra mūsų požiūris. Pavyzdžiui, Virginijoje galbūt nereikėtų uždrausti importą ir eksportą, jeigu kažkas atsitiko Jovos valstijoje. Tai viena šalis ar valstija neturėtų kentėti dėl kitų e, kalbant apie TIQ ir ko, kokia jautena Airijoje būtų tinkama, kokie lygiai būtų tinkami, kalbant apie eksportą į JAV. Na, e, kalbant apie tai, TRQ, e, tai buvo e, įdėkta į mūsų sutartį ir buvo kalbama apie sankcijas ir ten pagrindinė mintis buvo ta, kad mes, mums bus suteikta galimybė pasinaudoti TRQ tarifų sistema siekiant e, atsakyti tam tikras problemas. Taigi tada e, JAF, e, jeigu to, to susitarimo pagrindų negautų, ne, nebūtų importuojama jautina iš tam tikrų šalių, jį galėtų pasinaudoti šio susitarimo. Ir tuo metu buvo pasiekta E, sutartis pasaulio priekybos organizacijoje. Ir man atrodo, labai sunku yra nustatyti, e, kokia ta rinka būtų, jeigu būtų kitaip. Buvo užduotas taip pat klausimas dėl mūsų e, ūkių įstatymo programų Mes negalvojame, kai, kad iš tikrųjų būtų gerai mokėti mo, ūkininkams išmokas, tuo metu, kai kainos tikrai buvo labai nukritę, buvo nukritę ir kukurūzų kainos, ir kitų kultūrų. Ta programa tikrai buvo ta, ab, sunku apginti prieš mokesčių mokėtojus. Tai iš tikrųjų reikėjo keisti pačią sistemą, kad pagalba būtų teikiama tada, kai tos pagalbos reikia, o ne bet kada. 23 e, milijardai JAV dolerių buvo sutaupyti iš e, priemus tą įstatymą. E, ir aišku, pamatėme, kad buvo viešai finansuojamos tyrimo organizacijos, kurios buvo irgi finansuojamos ir JAV vyriausybė irgi prisidės prie jų finansavimo ir privatus sektorius irgi uh, E, prisidės 400 e, milijonų jav dolerių. E, kalbant apie tyrimų ir plėtrai skirtas lėšas, Amerikoje joms nebuvo pakankamai skiriama dėmesio ir lėšų. Ir man atrodo, mes tikrai galėtume paskatinti politikos formuotojus skirti daugiau išteklių šiai sričiai, kadangi tikrai turime nemažai problemų, kalbam apie e, įvairias lygas, taip pat e, ir pasėlių rotacijos problemas, klimato kaitą, taip pat ir kitas problemas, kurias reikia tirti, kuriams reikia skirti daug dėmesio, daug išteklio visas, visose šalise. Taigi tikiuosi, kad e, tyrimui skirtos lėšos bus irgi didinamos. Tas komentaras, kad JAF e, skiria daug dėmesio, e, tiksliau, ES skiria daug dėmesio kaimo plėtrai, o Amerika ne, mane tai labai nustebino. Na, aš pats e, augau didelėme mieste, ne kaimo vietovėje, Pensilvanijoje, mane e, e, e, įsivaikino du kartus įtėviai, vėliau sutikau savo žmoną, kuri buvo kilusi iš ūkio ir tuo metu žemės ūkis buvo restruktūrizuojamas JAF ir tuo metu labai daug ūkininkų kentėjo. Aš buvau vienas iš tų, kadangi ūkininkavome su mano žmona. Ir tikrai išmokau tada vertinti ir gerbti tos žmonės, kurie dirba žemę, kurie tikrai jaučia tą ryšį su žemė. Ir aš galvojau, kad tikrai turėsiu e, dirbti kiek galima sunkiau, kad sukurčiau jiems galimybės užsidirbti iš savo e, dirbamo darbo. Tada 90 e, procentų visų amerikiečių dirbo e, žemės ūkėje, gyveno kaimo vietovėse, dabar ta situacija yra visiškai pasikeitusi. Tuomet mes iš tikrųjų negyvenome tokiais laikais, kai žemės ūkis buvo labai subsidijuojamas, dabar jis yra. Ir žemės, ūkis, e, žemės ūkio gamyba mums yra labai svarbi, vietos regioninės maisto sistemos irgi labai svarbos vidutinėms e, ir mažoms įmonėms, taip pat išteklių apsauga, kai kalbama apie žemę, žemės e, eroziją, taip pat vandens kokybę. Taip pat labai svarbu yra sukurti naujų galimybių, taip pat ir anglės sekvestracijos pajėgumai yra labai svarbus, taip pat žalinimo e, priemonės, išteklių apsauga e, ir taip pat tai pagerina mūsų rekreacinės galimybės, e, pajamas ūkininkams ir taip pat biologinių pagrindų besiremantis ūkininkavimas. Mes turime naudoti energijos išteklius ne taip, kaip anksčiau naudojame, bet e, kiek galima mažiau naftos produktų. Ir kadangi mes galvojame, kad tokia biologiška, e, biologiška žemės ūkis sukuria mažiau e, irgi, jis yra mažiau energijai intensyvus, taip pat suvartoja mažiau ir sukuria mažiau teršalų ir tai, man atrodo, suteiks galimybę mūsų ūkininkams sukurti daugiau darbo vietų, išgyventi iš savo dirbamo darbo ir išlaikyti savo šeimas. Tai man atrodo, kad ir mano ministerija irgi dirba ties e, kaimo plėtra. Aš tą darau kiekvieną dieną, kadangi man labai svarbu tie žmonės, kurie gyvena mažose miestelėse, ten augo ir mano vaikai, ir iš ten yra kilusi mano uh, žmona. Uh, Ir aš viename iš mažų miestelių buvau išrinktas ir merų, ir taip pat e, dirbau gubernatoriumi. Na, daug klausimų uždavėte dėl ženklinimo. Šiuo metu iš esmės turime ne GMO e, etiketę ir mes esame sukūrę sistemą, kad tas žmogus, kuris ar įmonė, kuri nori e, pažymėti, kad jų produktas e, yra e, be GMO, tą gali padaryti. Taip pat yra ir ekologinė etiketė. Ja irgi galima naudoti. Dabar JAV kongrese yra kalbama apie tai, kad galbūt būtų sudaryta galimybė naudoti tą išplėstinį barkodą arba greitojo atsako kodą, QR kodą. Ir dabar JAV įmonės uh, vis daugiau naudoja šią informaciją, kad e, jų vartojamas barkodas e, galėtų pateikti kiek galima daugiau informacijos vartotojui. Aišku, būtų taip pat gerai galbūt netoleruoti e, vienokios ar kitokios sistemos, bet kadangi testavimo priemonės tampa vis tikslesnės, tikriausia reikės nustatyti kažkokią tai ribą, e, kuri bus nustatyta ir Žemės ūkio ministerija galbūt turės tą padaryti, bet man atrodo laikui bėgant e, vis daugiau vartotojų pirks e, galbūt ekologišką maistą arba neekologišką, bet be GMO. Ir taip pat vartotojai galės pasirinkti pirkti ir GMO maistą. Tai čia nuo jų priklauso. Manęs taip pat už, užklausė dėl tų raudonųjų linijų. Ambasadorius Fraumanas yra atsakingas už prekybą ir atsakingas už dėrybas dėl šios prekybos sutarties. Jis tikriausia turės pataisyti arba atsakyti šį klausimą dėl raudonųjų linijų. Man atrodo, kol kas mes jų neturime. Aišku, yra sudėtingi klausimai ir apie tokius turėtume kalbėti. Jūs nustatėte jau keletą jų, pavyzdžiui, geografinės nuorodos, e, ženklinimas JAV yra ūkininkai, pavyzdžiui, Viskonsinė, Kalifornijoje, Ajovoje, kur yra e, gaminamas sūris. Ir jie e, mano, kad jie turėtų vartoti generinius pavadinimus arba e, generinės nuorodas, kadangi jie jas naudoja jau ilgą laiką. Europos Sąjungoje gamintojai galvoja, kad tik tie, kurie iš esmės pradėjo tą procesą, e, turėtų pasikliauti geografinėmis nuorodomis, kiti negalėtų jų naudoti. Na, šis procesas e, galbūt prasideda tam tikrame regione, tam tikroje šalyje. Aišku, reikia ir apie tai pagalvoti, ir pagalvoti apie tai, ar tas terminas jau tiek dažnai e, ir seniai yra vartojamas, kad jis apribuotų tą rinką ir neleistų kitiems gamintojams e, panaudoti to pavadinimo. Taigi, kalbame apie tą geografinę sritį, kuri yra išskirtina, kur tik joje e, gaminamas tam tikras produktas ir galbūt neleisti kitai vartoti tokio termino. Ir būtent apie tai kalbame, kai kalbame apie, tas, e, apie tos e, e prekė ženklus. Tai tipe aišku, yra kalbama apie geografinės nuorodas ir tas procesas yra aptarinėjimas ir, man atrodo, tą galėsime irgi aptarti, kadangi situacija tikrai yra sudėtinga. Visą puslapį prisrašiau jūsų klausimų, tai atsakinėjau juos nepailiui. Na, klausimas dėl rinkimų. Aišku, rinkimai yra svarbus. JAF, galbūt naujasis Amerikos prezidentas E, turės kitokią nuomonę, galbūt tokią pačią, galbūt visiškai priešingą. E, man atrodo, kad dauguma kandidatų, kurie tikrai turi galimybių tapti prezidentais, dauguma jų, man atrodo, nu, pasisako už laisvą prekybą, už prekybą kaip po tokią. Galbūt jie skirtingai ją apibrėžia, galbūt jie galvoja, kad yra tam tikrų aspektų, kurie turėtų būti įtraukti, neįtraukti į prekybos sampratą, bet man atrodo, kad dauguma e, dabartinių kandidatų į prezidentus tikrai remia prekybą kaip po tokią. JAV e, egzistuoja tam tikri e, e, asmenys, kurie pasisako dėl, dėl tam tikrų e, klausimų tikrai labai aršiai. E, tai yra ir e, taip pat ūkininkai, kiti dėl tam tikrų pagrindinių žemės ūkio prekių ir produkcijos. Bet aišku, diskusijos bus ir iššūkių irgi bus nemažai. Ypač JAV negaliu Mm, kalbėti už ES, bet JAV tie, kurie pasisako už priekybą, jie galbūt netinkamai pasakoja ir šviečia apie tos priekybos įtaką JAV. Galbūt žmonės baiminasi, kad bus uždaryta viena ar kita gamikla ir galbūt e, ta e, gamikla atsidarys kitoje e, šalyje ir žmonės kaltins laisvos prekybos sutartį. Žinot, jeigu, tarkim, kalbėsime apie kažkokią mažą įmonę, galbūt e, apie ją ne, net nebus pranešama žiniasklaidoje, bet man atrodo, kad labai svarbu yra aiškinti apie tos prekybos e, pranašumus, bet tie, kurie priešinasi e, TTIP-ui, man atrodo, kad puikiai šviečia visuomenę. Turėtų pasistengti dabar tie, kurie yra už. Man atrodo, per ateinančius šešis mėnesius turėsime tą ir padaryti. Buvo e, klausimas apie du visiškai nepalyginamus dalykus. Man atrodo, reiktų pagalvoti apie tai, kad e, mūsų e, ministerijoje tikimės, kad greitai pateiksime diskusijoms tos jūsų iškeltus klausimus, tai tas bus tikrai padaryta nedelsiant. Maisto saugos E, klausimas yra tikrai labai svarbus. Jūs iškėlėte visai neseniai, mes esame prieėmę maisto saugos modernizacijos įstatymą. Tiek JAV, tiek Kanadoje yra turbūt 50 skirtingų agentūrų, kurios yra atsakingos už maisto saugą. E, ir buvo kalbama apie tai, galbūt reikėtų viską perduoti vienai agentūrai. Mes e, šiuo įstatymu stengiamės suderinti E, JAV maisto saugos nuostatus ir e, reglamentus. E, maisto ir saugos organizacija JAV iš tiesų reglamentuoja ir reguliuoja galbūt 80 procentų visos rinkos. JAV, jeigu užsisakytumėt pizzą pavyzdžiui, ir jeigu ten būtų tik pica su sūrė, už jį būtų atsakinga maisto ir vaisto agentūra. E, jeigu pic, toj picoje būtų dar ir mėsos ar daržovių, tai būtų atsakinga visiškai kita agentūra. Taigi mes stengiamės kiek galima labiau suderinti tų agentūrų programas, kadangi maisto e, ir vaisto agentūros e, reakcija būtų viena, mm, tai yra už, užtikrinti, kad problema būtų išspręsta, kitos organizacijos, kad užkirstume jai kelią. Taigi mes būtent stengiamės suderinti jų darbą, taip pat e, e, įvesti naujų pokyčių e, produktų tikrinimo, testavimo sistemoje ir stengiamės šiuo įstatymu kiek galima geriau suderinti maisto saugos sistemas, kad kažkada būtų tikrai paprasčiau pereiti prie vienos agentūros, kuri būtų atsakinga už šią sritį. Ir man atrodo, taip pat e, labai svarbu yra galvoti apie atsakomybę, skaitingumą, atsakyti į maisto e, saugos e, protrukius, kiek galima greičiau atsekti, kur yra problema, informuoti vartotojus, taip pat tai mums atrodo yra labai svarbu. Tvarumas, gyvūnų gerovė, mūsų galvijų um, pramonė labai puikiai apibrėžia tvarumą. E, kalbame ne tik apie bendrąjį tvarumą, bet taip pat kalbame apie aplinkosauginį ekonominį tvarumą. Ir jeigu kalbame apie tvarę sistemą, negali joje egzistuoti tik vienas aspektas, kadangi galite nusibriežti pačius geriausius standartus, bet jeigu jų niekas neįgyvendins, e, tai nieko iš jų nebus. E, patys mažiausia kainuojantys standartai, aišku, taip pat sukels nemažai problemų. Taigi, man atrodo, mes apibrėžiame tvarumą, e, kuris apima daug aspektų. Mes taip pat stengiame suderinti tartutinius standartus, kalbant apie gyvūnų gerovę, kad būtų bendras ir vieningas pripažinimas e, ir suvokimas, kalbant ir apie atsakomybę, skaitingumą ir skaidrumą. Taip pat rinka vaidina labai svarbu vaidmenį, vartotojai daug reikalauja ir rinka stengiasi į tai atliepti. Mūsų greito maisto restoranai patys didžiausi keičia savo veiklą, kadangi vartotojai jau uh, reikalauja daugiau. Buvo kalbama apie tas identiškas ir uh, sistemas. Daug kas uh, apie tai klausė. Na, aišku, reikės diskutuoti apie tai ir šiandien tikrai nėra daug laiko, bet aš noriu Jums pasakyti štai ką. E, biokūro srities pavyzdys. Jūs e, pasakote už biokūro, tačiau jeigu tas biokūras yra e, gaminamas tvariai. Pavyzdžiui, sojų pupelių augintojai galvoja, kad jie tvariai augina sojų pupelės, jų galutinis rezultatas yra tikrai geras, bet jie tą suvokia ne taip kaip jūs. Tai yra ekvivalentiška mums, bet ne ta pati, ne tokia pati sistema. Taigi, jeigu jūs apibrėžiate galutinį tikslą, tada yra klausimas, ar yra tik vienas būdas to tikslo pasiekti, ar yra įvairių būdų. Jeigu yra įvairūs būdai, tada galime kalbėti apie ekvivalentiškas sistemas, kurios nėra vienodos, nėra tapačios. Kalbant apie TTIP, daug bus kalbama apie tai, ko mes siekiame kaip galutinio rezultato. Ir ar tikrai egzistuoja tik vienas būdas. Geografinė nuoroda irgi yra vienas iš tokių pavyzdžių. Ar tik taip mes galime apsaugoti e, tos pridinės vertės produktus, ar yra ir kitokia sistema, ar yra galbūt sistemų kelios, kuriomis galime pasiremti. Jūs taip pat klausėte apie mažų ūkio apibrėžimą. Yra 2,7 3 milijonai ūkininkų e, JAV, e, kaip mes apibrėžiame ūkį. Ir ūkiai arba ūkininkai yra tie žmonės, kurie gamina produktus, kurie e, yra parduodami už tūkstantį dolerių ar daugiau. Tai yra labai platus ūkininko apibrėžimas, bet iš tų 2,3 milijonų 1,3 milijonai ūkininkų yra tokie, kurie uh, gamina e, produktą, kurio vertė yra mažiau nei tūkstantis jav dolerių. Taigi didžioji dauguma ūkininkų JAV patenka į šią e, kategoriją. Jų e, produkcija nesiekia 10 tūkstančių JAV dolerių. Jie galbūt parduoda kažką tai vietos parduotuvėlėje arba veža obulius į vietinę sidro gamyklą yra taip pat tokių, kurie um, augina arba pagamina e, tarp 10 tūkstančių ir 250 tūkstančių e, vertės produkcijos. Tai yra vidutinės e, įmonės arba vidutiniai ūkiai. Tai yra arba šeimos ūkiai, kaip mes jos vadiname JAV. Ir tokių yra 250 tūkstančių. Tai yra gamintojai, kurie pagamina daugiau nei e, už produkcijos už didesnę nei 250 tūkstančių jav dolerių vertę. Tai yra tie stambus ūkininkai, stambus gamintojai, bet dauguma ūkių ir ūkininkų yra vidutinė ir maži. Beveik visi e, ūkininkai toje kategorijoje dirba ūkiuose arba dirba jų e, partneris. Ir būtent dėl to mes turime sukurti jiems sąlygas e, dėl naujų darbo vietų, kad jiems būtų paprasčiau išlaikyti ūkius ir e, galbūt nedirbti dviejose darbo vietose, kadangi dabar jauni žmonės suvokia kaip ir mato, kaip sunkiai dirba jų tėvai ir nebūtinai nori imtis ūkininkavimo. Ir paskutinis punktas, kurį norėčiau atsakyti, tai yra GMO ir ekologiško maisto sugretinimas. Prieš keletą metų AC 2021 e, programoje pradėjome apie tai kalbėti. Tai yra 21 e, ekspertas, taip pat gamintojas, kurie diskutuoja šiais klausimais, taip, tai yra lyderiai žemės ūkioje. Aš klausiu jų, kaip e, ekologiškas, paprastas ar galbūt GMO maistas galėtų e, egzistuoti kartu. Ir jie sukūrė rekomendacijų sąrašą, e, kuris užtikrintų, kad įmonės e, suvoktų tinkamą laiką, tinkamą vietą sodinti sėklą, kad būtų išvengta problemų, būtų išvengiama užteršimo dirbos Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia papildomų rizikos valdymo priemonių ekologiniškiams ūkiams ir ūkininkams, taip pat kompensuoti jiems uždaromą darbą. Taip pat kalbame apie tai, kad e, perėjimui reikėtų papildomų tyrimų ir mes tikrai e, galvojame, kad tas perėjimas iš tikrųjų yra e, daug paprastesnis, nei kad mes tai vertiname. Taip pat mes esame atlikę apžvalgą e, ekologiškų ūkininkų, kiek jų iš tiesų patyrė tą dirbos užteršimą ir tai iš tikrųjų jų buvo tik keletas, tikrai nedaug. 20 tūkstančių galbūt tik tai JAV yra. buvo sertifikuotų ekologiškais ūkininkais ir jie buvo, galėjo patenkinti tuos visus reikalavimus. Taigi oficialus skaičius yra apie 20 tūkstančių tų ekologiškų ūkininkų. 2005 metais vyko balsavimas, tuo metu buvau gubernatorius, ne balsavau, bet jūs apie tai klausėte, jeigu daugiau informacijos suteiksite, gal, galėsiu paaiškinti apie 2005 metų balsavimus, kas ten vyko ir kaip viskas buvo. Ir man atrodo, kad laikrašiai ne visą laiką tinkamai apžvelgia e, esamą situaciją, galbūt taip ir atsitiko šiuo atveju. Man atrodo, kad atsakiau į daugumą iškeltų klausimų, galbūt praleidau keletą, bet diskusija tikrai buvo puikia. Dėkoju. Panie ministrze, było tyle. Ačiū, buvo tiek daug įvairių klausimų. Norėčiau padėkoti Jums už dalyvavimą, už atsakymus. Ir norėčiau grįžti prie to, ką pasakėte pradžioje savo pasisakymo. Jeigu teisingai supratau, tai pasakėte, kad e, žemės ūkis ir ūkininkai nėra teisingai suprantami šalies viduje. Aš manau, kad tai yra labai svarbi žinia, svarbus teiginys, nes ir mes taip pat jaučiame, kad žemės ūkis ES ir valstybėse narėse nepakankamai suprantamas, nepakankamai suprantama, kas vyksta šiame sektoriuje, nes tai yra labai specifinis gamybos sektorius, kurį sunku palyginti su kitais sektoriais. Ir kai jūs kalbate apie apsirūpinimą maistu, manau, kad e, TTIP susitarimas turėtų padėti padidinti apsirūpinimą maistu. nes būtų globaliai galvojama apie žemės ūkio klausimus, apie reikiamus sprendimus, nes visa tai susijęs su globalizacija. Tai, kas vyksta finansų e, rinkose, matome, kad yra globalizacijos padarinys ir žemės ūkis taip pat turės į tai reaguoti. Bet ar reikia intervencijos į žemės ūkio rinką? Nes e, e, finansų sektoriuje pati rinka nesusitvarkė, nors atrodo, kad ten yra lengviau rinkos priemonėms veikti finansų sektoriuje negu žemės ūkija, nes mm, žemės ūkis priklausomas nuo labai daugelio veiksnių, taip pat ir klimato kaitos. Na ir netrukus bus 10 mm, milijardų gyventojų žemėje jau 2050-aisiais, taigi maisto reikės daugiau ir mm, kaip sakėte, didėja vidurinioji klasė e, Kinijoje, taip pat yra vandens problema, žemės ūkio paskirties žemės plotų, nikimas jų mažėjimas, taip pat klimato kaitos klausimai, visa tai yra tie iššūkiai, kurie yra apsunkinimas žemės ūkiui. Ir mūsų požiūris e, šią prasme, ko gero, labai artimas. Jūsų klausant, e, galima buvo pagalvoti, kad ES e, žemės ūkis labai artimas JAV žemės ūkiai, bet čia vis dėlto, ko gero, yra gilių skirtumų, nes mes žinome, koks tie žemės ūkio skirtumai didžiuliai pačioje Europoje. Vienaip yra šiaurėje, kitaip pietinėse regionuose ir tie skirtumai yra žymiai didesni negu JAV. Labai ačiū Jums už tai, kad dalyvavote. Manau, kad mes grįšime tikrai prie šitų klausimų ir šis keitimasis e, nuomonėmis buvo naudingas abipusiai. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau dar kartą Jums padėkoti už galimybę dalyvauti. Ačiū visiems už laiką ir dėmesį, kurį man skyrėte. Porą pastabų pabaigai. Pirmiausia, Europa turi puikią reputaciją. Europos ūkininkai, Europos produktai turi puikią reputaciją, tai yra aukštos vertės produkcija ir JAV vartotojai tikrai domisi šią produkciją. Būtent todėl e, toks reikšmingas yra prekybos disbalansas tarp JAV ir ES, nes ES parduoda labai aukštos vertės produkciją. Klausimas, kaip ES išlikti, išgyventi šiame procese. Aš manau, kad išgyvenimo e, metodas ir būtų toliau tiekti aukštos vertės produkciją. Tie, kam įdomus žemės ūkis, turėsime pirmiausia spręsti klima, su klimato kaita susijusias problemas ir kaip sektorius, kaip pramonė. Pasauliniu mastu turėsime labai rimtai apie šios klausimus galvoti ir Paryžiuje apie tai, aišku, turės būti labai rimtai svarstoma. E, dar kalbant apie priekybos susitarimus, JAV ūkininkų skaičius yra pakankamai žemas ir dažnai žemės ūkio klausimai tikrai nėra dėrybų prioritėtų sąrašo viršuje. Galbūt e, farmacinės, farmacijos sritis, kitos ekonomiškai svarbios e, sritis yra labiau prioritetinės, bet galiausiai, jeigu mes neremsime ūkininkų ir jie negalės tęsti savo veiklos, tai nesvarbu, ką pasiūlys kitos pramonės šalis, šakos. Mes turime užtikrinti, kad dėrybų metu visi dėrybų dalyviai suprastų ūkininkų vaidmenį ir rodytų deramą pagarbą ūkininkams ir vertintojų darbą, nes mes jiems delegavome labai svarbę atsakomybę. Ta atsakomybė deleguota pakankamai mažai mm, grupiai žmonių. Dar kartą ačiū. Žemės ūkio sekretoriui, manau, kad mm, labai naudingas buvo šis keitimasis nuomonėmis ir manau, kad mm, Mes dar nekartą grįšime e, prie to, ką jūs e, šiandien mums pasakėte. Vienos minutės pertrauka. Thank you. That's an interesting format. Thank you. Thank you. Thank you.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 kolegos, vėluojame šiek tiek. Pagal darbo tvarkį pereikime prie penkto punkto. Nežinau, kokia darbo tvarka būtų buvusi geresnė. Dabar keisimės nuomonėmis su Europos komisijos atstovu dėl vykstančių dėrybų dėl prekybos žemės ūkio srityje. Ką tik aptarėme susijusius klausimus su mm, JAV žemės ūkio sekretoriumi, o dabar diskutuosime su ponu Johnu Clarku, Agri generalinio direktorato direktoriaus pavaduotoju, kuris mm, dirba mm, dvišalių prekybos susitarimų klausimais. Taigi kalbėsime ir apie TTIP, transatlantinės prekybos ir investicijų uh, sutarti. Klausimas iš salės. Noriu paklausti, ar šis posėdis yra transliuojamas internetu, ar vyksta už uždarų durų. Mes, e, taip, šis posėdis yra transliuojamas. Transliuojamas internetu. Suteiksiu žodį dabar komisijos atstovui ir prašau atsižvelgti tai, kad mes šiek tiek vėluojame, bet tai, aišku, ne jums pastaba. Prašom. Thank you, Chairman. Well, the... Ačiū, pirmininkė. Kaip sakoma, ant scenos nereikia konkuruoti su gyvūnais ir vaikais. Tai aš nenorėčiau tai čia konkuruoti su sekretoriumi Tomu Vilsaku, kuris e, taip e, įdomiai pasisakė jūsų posėdėje. Aš tikrai su juo nekonkuruoju, elgsiuos kukliai ir europietiškai ir trumpai informuosiu apie tai, kokia yra padėtis susijusi e, su dvišalėmis dėrybomis. Kalbėsiu ir apie PPO dėrybas ir mūsų darbotvarkė susijusia su laisvos prekybos sutartimis ir galiausia kalbėsiu apie būtinybę Klausimas iš salės. Ir galiausiai kalbėsiu apie būtinybę e, veiksmingiau taikyti jau dabar galiojančius prekybos susitarimus ir tai, ką pasakė ponas Vilsak, plastesni maisto saugos ir tartutinio bendradarbiavimo klausimai. Bet pirmiausia, faktai. Agri prekybos darbo atvarkė yra labai svarbi bendros žemės ūkio politikos dalis ir svarbu mūsų mokesčių mokėtams pademonstruoti, kad e, žemės ūkio sektorius prisideda prie ekonomikos ir siekia bendros naudos. Taigi mes siekime, kad žemės ūkis prisidėtų prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Europoje 2,2 milijonai e, darbo vietų yra žemės ūkio sektoriuje Europoje. Ir jeigu pažiūrėsite į skaidrę, čia matome, kad ketvirtus metus iš eilės mes esame didžiausias pasaulio eksportuotojas ir didžiausias e, importuotojas maisto produktų. Mm, tai, kas yra virš vidurinės linijos yra eksportas, tai kas žemiau yra mm, importas. Taigi mes dabar matome mm, teigiamą prekybos balansą ir mes eksportuojame ne, vėl, ne vien aukštos vertės maisto produktus, bet ir vidutinio ligmens produktus um, ir um, produktus tokius kaip grūdai. 2015-2014 tęsiasi ta pati teigiama tendencija, nepaisant Rusijos embargas įvestas 2014 pabaigoje. Mm, šiemet mes e, matome toliau didinti eksportą ir e, kasmet jis auga apie 6 procentais. Tik perspektyvos yra teigiamos, e, Europoje augimas ir paklausa išliks riboti, bet, kaip ir sakė sekretorius Vilsakas, matysime, kad didės paklausa kylančios ekonomikos šalyse Azijoje ir Afrikoje kur didės gyventojų skaičius ir didės vidurinioji klasė per artimiausius 30 metų. Taigi reikės daugiau baltymų, daugiau mm, mėsos, pieno ir perdirbtų produktų, kuriuos ir gali pasiūlyti ES eksportui. Jeigu pažvelgsime į dabartinius mūsų eksporto ir importo skaičius, taip atrodo mm, praeitų metų importas, importuojama iš, iš JAV ir Brazilijos. Soja, riešutai, kiti produktai iš Kinijos, vaisiai ir dažovis iš Indonezijos, palmių aliejus. Taigi mes importuojame e, tos produktus, kurie gali būti toliau perdirbami. Ir jeigu pažiūrėsime į eksporto vaizdą, JAV Rytų, pietryčių Azija, artimieji rytai yra didžiausias rinkos. Artimieji rytai yra grūdų importo, e, grūdų eksporto rinka ir Rusijos federacija. Dar visai neseniai buvo dar viena didelė rinka. Po dešimties dienų Nairobije vyks ministrų konferencija ir ko gero drąsiai galiu pasakyti, kad šiuo metu uh, prieigą prie žemės ūkio e, rinka, rinkos e, ir žalės vidaus subsidijos nėra įtrauktos į Nairobio darbo tvarkę. Bus kalbama apie konkurenciją eksporto srityje. Mes turime iš tikrųjų reikšmingų interesų šioje srityje ir Nairobije sieksime subalansuotų rezultatų, kad nebūtų daugiausia dėmesio teikiama vien tik subsidijoms. Siekiame, siekiame PPO eliminuoti eksporto subsidijas. Toks yra pagrindinis tikslas Nairobije, bet mm, tai bus tik tai esant tam tikrom e, sąlygoms. Taigi mes nedarysime jokių vienašalių sprendimų dėl eksporto gražinamųjų išmokų, bet atsižvelgsime į bendrą kontekstą. Toliau dvišalių dėrybų mm, situacija. Mūsų priekybos e, dėrybų darbo atvarkė pastaraisiais metais rėmėsi dvišaliais susitarimais. Ir vienintelis būdas sumažinti tarifus mūsų eksporto rinkose yra pasirašant dvišalius susitarimus, jeigu nėra galiojančių PPO nuostatų. Ir per e, pastaruosius dviejus, trejus metus sudaryta keletas dvišalių susitarimų, įskaitant su Koreja, Peru, Kanada, Pietų Afrika. Per pastarąsias keletą savaičių baigimo visus prekybos susitarimo dėrybas su Vietnamu, kas yra labai teigiamas žingsnis, kalbant apie žemės ūkio eksportą. Vietnamas liberalizavo visus sektorius, kuriuose mes turime e, prekybos interesų - jautieną, pienas, vynas, perdirbti žemės ūkio produktai ir panašiai. Tuo pat metu, kalbant apie importą iš Vietnamo, priimti sprendimai dėl mūsų jautrių sektorių - ryžių, krokmolo ir cukraus. Ir bus siekiama ne liberalizavimo, o tarifų kvotos dėl geografinių nuorodų apie ką kalbėjome, buvo kalbėta anksčiau šiame e, posėdėje, pagal susitarimą su Vietnamu bus eksportuojama 170 mūsų populiariausių geografinį nuorodą pažymėtų produktų. Taigi mm, mes kalbame apie susitarimą su labai didelė ir augančia rinka, 9 milijonai žmonių ir tai bus precedentas toms sutartims, kurias sudarysime su kitomis rytų ir pietryčių Azijos šalimis galvojant apie tolesnį dvišalių susitarimų etapą, Kinija susitarimo, daromasi dėl susitarimo dėl geografinių nuorodų, toliau Japonija. Japonija taip pat yra įdomi ES žemės ūkiui rinka, tai yra labai saugoma rinka, kalbant ir apie žemės ūkio produkciją, ir apie geografinės nuorodas. Ir mes siekiame labai ambicingų tikslų dėrėdamėsi su Japonija. Mes e, nenorime sutikti su kukliomis, e, kokliais e, TTIP tikslais ir nenorime mažinti mūsų siekiamų tikslų vien tam, kad pasirašytume sutartį su Japonija. Daug dėmesio šios popietės šią popietę buvo mm, skirta TTIP sutarimui. Tai yra mm, Junkerio vienas iš e, darbo atvarkės prioritetų. Ir čia reikės užtikrinti tinkamą pusiausvyrą mm, tarp e, mūsų interesų. Mes turime eksporto interesų JAF rinkose, ypač pieno produktų, mėsos produktų, e, vyno ir alkoholinių gėrimų produktų rinkose ir kalbant apie geografinės nuorodas. Taip pat yra jautrių klausimų. Ir tai reikia atvirai pripažinti. Ponas Nikolson labai aiškiai pasakė, jautienos sektorius, keuliena, paukštiena, ryžiai, etanolis, tie sektoriai, kur gamybos sąnaudos ES žymiai didesnės nei JAV. Taigi ekonominės sąlygos nevienodos ir jav žymiai konkurengesni šiuose rinkose ir pagal TTIP mums nepavyks visiškai liberalizuoti šių rinkų ES, nes tai būtų per sudėtinga ES žemės ūkiai. Mums reikės geriau suderinto požiūrio per tarifų kvotas. Pagal šį modelį JAF turėtų prieigą prie mūsų rinkos, bet nekeltų grėsmės mūsų rinkos žemės ūkiui ir mūsų ūkininkams. Ir ponas Vilsak aiškiai pripažino šiandien, kad mes ne vienas nesiekėme bloginti sąlygų mūsų žemės ūkiui ar naikinti ūkių. Na ir visada svarbu šiame komitete pabrėžti, kad šalia jautrių aspektų konkrečiose sektoriuose saugos ir sveikatos standartai TTIP dėrybose e, nebus mažinami. Dar kartą kartoju, TTIP susitarimas nemažins mūsų maisto saugos ir sveikatos standartų. Tai reiškia, kad nebus hormonais apdorotos mėsos mm, ES prekybos centrų lentynose. Toliau Merkasur Labai svarbus susitarimas, kuris bus atnaujintas, sudarytas ateityje koks potencialus e, poveikis ES. Tai turės būti labai atidžiai įvertinta. Merkosur e, yra labai konkurencingas e, mėsos ir cukraus gamintojas kaip ir JAV. Ir vėlgi mes labai atsargiai turėsime galvoti apie tai, E, kad bus susitarta dėl šių sektorių su, dėrybose su Merkosur. Kalbant apie ateitį, e, kai kurie galbūt esate skaitę Europos komisijos e, komunikatą dėl prekybos investicijų strategijos, kuriame yra išdėstyti labai ambicingi tikslai bus, busimoms prekybos dėryboms. Sakoma, kad komisija prašys tarybos E, įgaliojimų dėl dėrybų su Meksika, Čile ir kitomis šalimis. E, ir e, jei tie įgaliojimai bus patvirtinti, tai kalbėsime apie tokias pat kompetitingas rinkas kaip ir Mercosur ar JAV. Taigi komisija nuolat kartoja, kad reikia atsižvelgti į jautres sritis. Mm, šiuose dėrybose mes negalime čia turėti jokių iliuzijų. Mes turime rasti tinkamą pusiausvyrą, kad dėrybų bendras rezultatas būtų ir politinė ir ekonominė prasme mm, ES žemės ūkiui priimtinas. Ir šiandien mano žinia jums, be kita ko, yra ta, kad jūs turite glaudžiai e, palaikyti ryšius su kolegomis INTE, prekybos komitete, taip pat su jūsų rinkėjais, kad ES žemės ūkio interesai būtų tinkamai atspindėti Europos parlamento pozicijose. Dar keletą žodžių apie geografinės nuorodas. Tai visada didelis prioritetas mūsų laisvosios priekybos sutartyse Šiame žemėlapyje matote, e, su kokiamis šalimis jau turime susitarimus dėl geografinių e, nuorodų ir kur dėrybos dar vyksta. Geografinės nuorodos, kaip anksčiau jau buvo šiandien sakyta, yra pavyzdiniai ES eksportuojami projektai, e, produktai, tai yra didelės vertės produktai, mm, jiems pagaminti reikia daug darbuotojų dalyvauja šiame procese tūkstančiai MVI ir gamintojų ir tas geografinės nuoroda pažymėti produktai nėra trijų ar keturių valstybių narių prerogatyva. Visas valstybės narės dabar kūrė geografinę nuorodą pažymėtus produktus. Kaip sakė ponas Gilsak, mūsų Europos reputacija E, yra kaip aukštos kokybės, saugių produktų e, gamintojų. Ir geografinė nuoroda yra vienas iš svarbių elementų, kurį mes sieksime išsaugoti. JAV žemės ūkio sekretorius sakė, kad e, JAV sistema neužtikrina geografinės nuorodos e, apsaugojimo. Dar viena pastaba - prekybos susitarimų įgyvendinimas. Nepakanka sėkmingai užbaigti dėrybas, e, kad jie būtų palankus mūsų ūkininkams. Svarbu, kad e, tie susitarimai būtų tinkamai įgyvendinti o juos įgyvendinant iš tikrųjų mm, dažnai sunku, nėra prasmės atsikratyti tarifų, jeigu mes negalime eksportuoti mm, savo produktų, nes yra netarifinių prekybos kliučių. Komisijos narys Hoganas užsibrėžė vieną prioritetą, mm, taip pat ir atsižvelgiant į pernai įvestą Rusijos embargą, diversifikuoti mūsų eksporto rinkas. Pirmiausia, kovojant su SPS ir netarifinėmis prekybos kliūtimis, kurių dar yra visame pasaulyje. Mums pavyko neseniai atnaujinti jautienos eksportą į Kanadą po kelių metų pertraukos, taip pat gyvų galvijų ir galvijienos eksportą į Turkijos rinkas. Ir mes taip pat siekiame mūsų pieno produkto produktų patekimo į Meksikos rinką, kur taip pat yra nemažai priekybos kliučių. Dar svarbi, svarbus elementas yra mūsų skatinimo ir informacinės programos, kurias vykdome visame pasaulyje. Neseniai buvo patvirtintas platinimo reglamentas, kuris tinkamai veikia, valstybės narės e, remiasi šiai veiklai skirtų e, biudžetu ir vykdo mm, tokias reklaminės kampanijas visame pasaulyje ir jas e, vykdo ne vien JAV, Kinijos, Rusijos rinkose, bet ir Pietų Amerikoje, Afrikoje, kitose mm, regionuose. Taigi yra tikrai rimta veiklos sritis ir komisija vykdo panašias misijas visame pasaulyje dalyvauja šiame procese ES ūkininkų federacijos. Vasarį į Kolumbiją ir Meksiką e, vyksime, e, balandį į Japoniją ir Kiniją ir vėliau į Pietų Afriką. Taigi į tas rinkas, e, kurios yra mažiau kuriams dėmesio mažiau skiriama. Matau, pirmininkė, kad jau rodote ženklus, jog metas baigti, bet dar porą žodžių. Pirmiausia, apsirūpinimas maistu. 9 milijardus turėsime išmaitinti iki 2050-ųjų. Turint omeny, kad e, žmonės vartoja daugiau kalorijų, tai reikėtų skaičiuoti, kad maisto reikės 11 milijardų. Tiesiog dėl to, kad maisto naudojama daugiau. E, vykdome BŽUP reformą ir dabar mes galime sėkmingiau plėtoti ES žemės ūkio vystimosi modelį ir keistis patirtimi su kitomis valstybėmis, kaip gerinti rinkos mūsų produktų e, patekimą į rinką, kaip įvesti organinių organinė gamyba, ekologinė gamyba, kaip taikyti mokslinio tyrimų ir inovacijų taikymą žemės ūkėje. Taigi daug įvairių politikos krypčių, kurios yra įtrauktos į BŽUP reformą, bus labai reikšmingos ne vien ES mm, žemės ūkiui, bet apsirūpinimui maistu apskritai pasaulyje. Ir, aišku, Europai kyla tie patys uždaviniai kaip ir visame pasaulyje. Atsakingas komisijos narys, jo komanda ir aš asmeniškai daug dėmesio skiriame apsirūpinimo maistų politikos krypčių formavimui. G7, G20 ši tema yra svarstoma, kalbame su mūsų mm, partneriais Afrikoje ir kitur ir mes kalbame ne vien apie priekybos investicijų sritį, bet ir apie mm, tinkamos gerosios praktikos plėtrą susijusią su apsirūpinimo maistu. Ir pabaigai komisija tikrai sieks ir ateityje glaužiai dirbti su šiuo komitetu, ieškoti naujų galimybių, ieškoti naujų rinkų ir plėsti priekybą. Ir aptarti mūsų priekybos darbo tvarkę. Turime dirbti kartu su savo ūkininkais, kitomis suinteresuotomis šalimis, dalyvaujančius visoje maisto grandinėje ir užtikrinti, kad e, mūsų interesai būtų tinkamai apsaugoti. Ir aš tikiuosi, kad e, jūsų komitetas padės iš tikrųjų išspręsti tos jautrius klausimus, kurie kyla dėrybose su e, kitomis šalimis ir taip pat kuriant ES e, poziciją ir atsiprašau pirmininkė už tai, kad galbūt šiek tiek per ilgai kalbėjau, bet e, tai yra labai svarbus klausimai. Ačiū. Galiu pažadėti, kad dažniau grįžime prie šios problemos, galbūt sistem, netgi nuolat laikas nuo laiko aptarsime šios klausimus, kad matytume, kaip vystosi priekybos dėrybų klausimai, nes tai yra, aišku, labai svarbus e, klausimas Europos žemės ūkio požiūrių. Taigi pakankamai greitai grįšime prie šios temos, galiu pažadėti. Ir prašau apsiriboti vieną minutę. Pasisakant, jeigu penkiam sekundėm viršysite, jau mojuosiu plaktuku, panas Nikolson. Panas Nikolson, one minute. Vieną minutę. Uh, can I first of all assure you? Noriu patik... pirmiausia patikinti Jūs, kad Jūs uh, puikiai sudarojate su savo vaidmeniu palyginti su ponu Vlasiku. PPO darybos. Noriu užduoti klausimą tokį. Ar PPO darybos visiškai nežlugo? Turim galvoje visas kitas darybas. TTIP, Australijos, Meksikos, Naujosios Zelandijos darybas. Ar visą tai svarbu, ar tos PPO darybos bus ar liks svarbas? Ar Merkosiūras vėl grįžo į sceną pasikeitus vyriausybėms? Ar reikia nerimauti dėl ko nors? Nes ką tik klausėmės e, pasisakymus apie prekybos ženklus ir taip toliau, yra tam tikrų pateisinimų iš jungtinių valstybių pusių apie tai kalbant. Tačiau pozityvus prekybos balansas yra puiku tačiau jis ir kainuoja. Mes esame priklausomi nuo pasaulinės rinkos ir gauna prastą kainą toje rinkoje. Tai jau geriau reikia sudaroti su tais sviravimais. Na, ačiū pirmininkė, aš stengiausi kaip galima daugiau. Na, kad galėjau, kad galėjau stengiausi tilpti į tą man skirtą laiką. Pone eh, Rans Garcia, ačiū pirmininkė, ačiū direktoriau, kad atvykote pas mus trumpai. Kada vyks kitas TTIP darybų raundas? Manau, kad e, gerofinių nuorodų ir e, e, klausimas yra labai svarbus šiose darybose, man malonu, kad taip yra. Kitas klausimas - ES sustarimas su JAV dėl vyno, pasirašytas šeštaisiais metais. Buvo dar antroji to sustarimo dalis, kuomet JAV įsipareigojo dėrėtis ir dėl kitų geografinės kilmės nuorodų už TTIP ribų. Ar bus deramas dėl tos antros šeštųjų metų strimo dalies? Ponas Dorfman, ačiū pirmininkė, aš norėčiau pratesti geografinio nuorodų klausimą. Ne vieną kartą jūs sakėte, kad tai yra galimybė mažesnėms bendrovėms. Tai aš manau, kad taip yra, jeigu pažvelgsime, kas gamina ir pro, eksportuoja produktus į JAV, pasinaudodami geografinėmis nuorodomis, tai yra dažniausiai desnės bendrovės, e, bendrovės, ypač kalbant apie vyną ir sūrį, ypač turint galvoje tokia šalis kaip mano, Italija. Ir e, kalbėti reikia ne apie ekvivalentiškas sistemas, o apie tai, kad amerikiečiai naudoja mūsų nuorodas, ne, ne Svarbu, kaip pasieksime apsaugą ar per kilmės nuorodas, ar per prekės ženklus, tai nėra problema. Jie naudojasi mūsų reputacija, mūsų nuorodomis, mūsų prekių pavadinimais. Todėl svarbiausias principas darybose yra rasti tinkamą sprendimą būtent tam ir neturėtume eiti žemesnę lygmens pusę kaip su Kanada, nes ateityje tai skos daug su problemų. E, Pana Tonka. Negalima išvengti to dalyko, kad buvo neatsakyta į mano klausimą dėl e, GMO. Ir nesvarbu, kokį sustarimą bedalyvautume, kaip be evoliucionuotų Brazilijos, Andiano biudžetai žemės ūkiai skirti, ar nemanote, kad komisija vis vienintelė bando apsaugoti tą gimimo tvirtovę. Panas Hausling, na, kiekvieną kartą, kai jūs čia ateinate, sakote, kad viskas puiku, viskas pozityvu ir gerėja. Tačiau ar galite paaiškinti mums, kaip didėjantį rinkos dalis e, susijusius su mažesnėmis kainomis, kurias gauna mūsų ūkininkai, kažkas čia negerai. Kita kartą galbūt galėtumėte pradėti nuo apačios. Pasakyti, pavyzdžiui, su kuriamis šalimis nenorite laisvos prekybos starimo. Galbūt būtų labai trumpesnis pasisakymas. Nes kalbant apie šios sustarimus, atrodo, kad turėtume ginti Europos interesus Tačiau tie sustarimai yra skirti ne tik žemės ūkiai, dažniausiai žemės ūkis pralaimi dėl tų sustarimų. Kiekvieną kartą, kai sakote, kad mes diskutuosime, reikės, reikės susitiekti su INTA komitetos kolegomis. Tai jeigu pasirašomas susitarimas su vietamu, tai mūsų reikia traukti į tą diskusiją prieš jį pasirašant. Ačiū pirminkė. Norėčiau pritarti tam, ką sakė ankstesnis kalbėtojas. Klausantis jūsų sudaro įspūdis, kad viskas yra puiku, toks rožinis vaizdelis. Tai mane šiek tiek stebina. Turiu klausimą dėl geografinių nuorodų taip pat. Gal galite tiksliai pasakyti, kokia yra konkreti pažanga darybos dėl geografinių nuorodų su JAV? sekretorius sakė, kad e, darybos nelengvos. Na gerai. Europos geografinės nuorodos e, yra ginčiamos dažnai. Ar generaliniai direktoratai priekybos ir rinkos galvoja apie tai. Gracias, presidente. Eh, bueno, eh, yo varias preguntas. La primera, con... Pane Sandra Rozgės, ačiū ah, pirmininkė, turiu keletą klausimų. kurios eh, Europos ūkininko organizacijos yra, su kuriamis komisija kalbasi. Toliau jūs minėjote Kanadą. Norėčiau sužinoti, kaip sekas šią sutartimį ją gyvendinti. Toliau kitas klausimėtės. klausimas kokie yra jautrus produktai, kai kalbama apie daryb, tai taip darybas, e, kur bus panaikintos kliūtis importui. Ačiū, panas Bogovič. Vieną minutę. Labai ačiū, ponia pirminkė. Patvirtiname rekomendaciją dėl TTIP darybų mūsų komitete kur mes sakome, kad turime gerbti Europos žemės ūkio praktiką. Aš sakau pesticidų klausimus. Ir paskaitęs tą skyrių skirtą daryboms, tai man pasirodė, kad nebūtų paisoma ES priemonių šioje srityje. Turime skirti pakankamai laiko, kad išanalizuotume kiekvieną skyrių Kitaip Europos ūkininkai ir vartotojai paklius į labai sudėtingą situaciją. Paprastai ūkininkas yra pirmasis žmogus nukenčiantis tokiame šachmatų žaidime, tokioje partijoje, turėtume padaryti viską, kad apsaugotume ūkininkus. Taip pat reikia kalbėti ir apie aplinkosauginės priemonės, kaimo plėtrą ir taip toliau. Taigi norėčiau sužinoti, Kaip jūs siekite apsaugoti Europos ūkininkus, ponas Ropė? Ačiū pirmininkė. Ačiū už pateiktą informaciją, bet kažkaip tai truputį keistai atrodo. Kalbam, kad e, ilguoju laikotarpiu e, produktų labai truks, kad e, pasaulyje žmonių daugėja bet iš kitos pusės šiandieną e, jau pusantrų metų susidurėm su realybė, kad nėra kur dėti visą eilę tiek pieno produktų, tiek mėsos produktų ir vis kalbam, skiriam lėšas, reiškia naujų rinkų paieškom, kalbam, kad yra daug visokių rinkų, bet realiai ar tų rinkų nėra, ar tos rinkos yra tokios niekam tikia, kad e, apie jas kalbėti neverta. Tai iš tikrųjų norėčiau jūsų paklausti, kokįgi poveikį duos būtent sutartis su Amerikos E, su Junktinės Amerikos valstijoms, kadangi studijose kalbama, kad kaip tik Europos žemės ūkiui bus neigiamas poveikis ir Europa dėl to turės minusinį eksportą. Tai kaip, kokie jūsų skaičiavimai, kokie jūsų prognozė? Ačiū. Pani przewodnicząca Aguilera. Gracias, presidente. Dos preguntas concretas hacerle al representante de la Comisión. Ha mencionado el acuerdo de Vietnam eh, es un acuerdo el que tiene muy preocupados a los arroceros de mi región de Andalucía y de España. Eh, ¿Qué garantías tienen los. Atsiprašau, girdėjome apie susitarimą su Vietnamu, tai yra labai svarbu Andalūzijai. Kokias garantijas galite pateikti ryžių augintojams šio klausimu, nes be to nebuvo minėtas visiškai alyvo aliejus ar žemės riešutai, kurie yra labai svarbus. Kokia žala gali būti tokiems sektoriams? Pane Hoibuch, ačiū. Ar komisija galėtų konkrečiai mums pasakyti, kaip jūs ketinate e, spręsti klausimus susijusius su jautriamis sritimis, koks jūsų, kokia jūsų apibrieštis, nes parlamente tokios apibriešties neturime. Buvo minimos įvairios probleminės rytis derantis dėl sustarimų. Norėčiau paminėti pieną, pieno rinkas. Buvo žadėta kai kas, tačiau yra tam tikras prieštaravimas pieno ir sviesto, sviesto ir, ir gaitinės srityse. Apie tai kalbėjo e, JAV sekretorius kaip bus užtikrinta apsauga Europos gamintojams. Jūs minėjote, kad e, žemės ūkiai sutarimas labai palankus, tačiau man atrodo, kad tai yra palankumas e, maisto pramonėje, bet ne ūkininkams. Pone Klarkai, nu, labai trumpas klausimas susitarime su Ramiojo vandenino šalimis, Junktinės valstijos sutarė su 11 tų šalių dėl geografinių nuorodų. Kokiu mastu tai yra pavojinga mums? Ponas Flanagan, ačiū. Kalbant apie jūsų komentarus, kitų komentarus dėl JAV sekretariaus pasisakymo, aš suprantu, kad jeigu nori palaikyti verslą su kuo nors, turi būti su jais draugiškas. Man atrodo, kad nuėjote per toli, kai kurie dalykai, kuriuos jis pasakė, buvo įdomus, tačiau neįkvepiantis. E, jis paminėjo savo darbą kaip gubernatoriumi. Kai jis buvo gubernatorius, jis buvo vadinamas biotek gubernatoriumi, metų gubernatoriumi. Taigi viskas nėra taip paprasta, nes jeigu jis gavo tą apdovanojimą, tai dėl priežasčių tam tikrų jis inicijavo įstatymą, kurį reikėtų panalizuoti. Mes su juo deramės, o tos darybos yra nuolaidžiavimas. O kas darosi kitoje pusėje? Filas Oganas, žmogus, kuris e, pieno valdybos apibūdintas kaip neturintis jokių sprendimų, nekompetitingas, nesirūpina ūkininkais. Aš tiesiog drebu nuo minties, kad tas žmogus dėrėsis su žmogumi, kuris buvo apibūdinamas beveik kaip Jėzumi prieš jam iš čia išeinant. Man pasiau būda. Ponas Būda. Um, fără doar ce poate, sunt unul dintre susținătorii. Ačiū, pirmininkė. Aš esu pasisakau už tokią partnerystę, aš daug, daug keliauju į JAV ir uh, Manau, kad tai yra ūkininkams daug e, galimybių atvers. Nu, ir čia paklausti vis dėlto, ar jau kalbate su amerikiečiais apie geografinės nuorodas, apie ženklinimą. Žinau, kad e, Europoje yra problemų dėl e, ženklinimo, dėl kilmės šalies ženklinimo ir nuomonės ir Europos parlamente čia skiriasi. Ar kilmės šalių problematika irgi e, įtraukiama į tas diskusijas? So, Agniu. Ponas Agniu. Ačiū. Kaip žinote, Rusija nusprendė uždrausti importą iš vakarų šalių, bet aišku, jų vartotojai vis dar nori mūsų maisto. Įdomu, ar komisija ir jos tyrimų departamentas pastebėjo įtartiną ES eksporto padidėjimą į Baltarusiją, Ukrainą, Kazakstaną ir kitas ankstesnės sovietinės musulmoniškas šalis ir netgi galbūt Mongolija. Tai rodytų, kad tai yra tam tikros antrinės, antrosios duris eksportui į Rusiją. Ačiū. Dziękuję. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Pone dyrektoriau, prašom trumpai atsakyti Jeigu norite kažką atsakyti raštu, tai irgi taip pat priimtina. Dėkoju už visus komentarus, įdomius klausimus. Buvo septynios temos, kurias iškėlėte, kurias pastebėjau. Vis, e, pirma, dėl pasaulio prekybos organizacijos. E, jie, aišku, e, vis dar yra gyva ir gyvuoja, tai yra ne tik stebėsinos organizacijai, taip pat stengiasi e, spręsti ir prekybos ginčius ir taip pat e, prieiga prie rinkos. E, ten, aišku, tos diskusijos ir dėrybos yra šiek tiek užstrigę su pasaulio prekybos organizacija, bet e, e, ji nustato, tarkim, teisiklės dėl subsidijų, žuvininkystiai, taip pat paramai vidaus rinkoje. Visą tai galite rasti ir dėl viso to galite dėrėtis dvišalių pagrindų. Netgi jeigu ir kažkokios tai dėrybos sustoja tarp šalių. Netgi jeigu ir e, iš tikrųjų visame mm, pasaulyje yra tam tikrų e, neištesėtų pažadų ir e, taip pat buvo kalbama apie tas greitai besivystančias šalis ir kad tai, kad jas remiame per daug, aišku, taip, Brazilija, Indija, Kinija, jų parama jiems iš tiesų yra šiek tiek e, perdėta. Ir aišku, ateityje e, PPO dėrybose galėsime tą situaciją šiek tiek ištaisyti. Kalbant apie TTIP, dar buvo klausimas e, apie tai, ar dėrybos jau prasidėjo. Ne, dar nėra datos nustatytos. Briuselėje tikriausiai dėrėsime sausio mėnesį. Ir dėl ženklinimo taip pat JAV, aišku, nori išnaudoti ženklinimo sistemos suteikti vartotojams galimybę, pavyzdžiui, rinktis arba e, GMO arba ne GMO produktą. Mes to nenorime ES, kadangi mes e, draudžiame e, GMO produktus bei hormonų vartojimą ir toks žymėjimas mums netiktų. Taip pat buvo klausimas dėl tų jautrių produktų ir kaip TTIP mes juos įforminsime. Na, aišku yra tai, kad jautena, paukštiena, taip pat keuliena, galbūt ne perdirbta, bet e, e, nelabai apdorota, taip pat etanolis, krakmolas, cukrus. Tai yra tie produktai, kurie darybose su JAV tampa labai jautriais, kadangi didelio masto um, ūkio šalise kaštai yra daug mažesni, kalbant apie šios produktus, o JAF jie yra daug didesni ir dėl to tos, uh, jie naudojasi, aišku, gana uh, dideliais apsauginiais tarifais. Vienas, man atrodo, po, uh, citavote vieną uh, studiją kuri teigia, kad jeigu mes liberalizuosime visus savo produktus, JAF gaus 5,8 milijardų JAV dolerių e, eksporto prasme, o mes tik 0,8 e, e, milijardo Taigi, e, kalbant apie e, jautinos sektorių, bus 1,1 e, procentų sumažėjusi produkcija. Taigi visiška liberalizacija mums visiškai yra nepriimtina. Reikia tam tikrų kvotų, aišku, reikia steigti jav geresnį prieigą prie, rinką, bet taip pat, prie rinkos, bet taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, ką galėtume suvaldyti geriau. Daug kas kalbėjote apie geografinės nuorodas. Aš Nemanau, kad geografinės nuorodos yra didelių įmonių prioritetas, netgi ir parmezano, sūris parbenžiano redžiano. E, ta įmonė e, įdarbina 50 tūkstančių žmonių mažose kooperatyvose, ūkiuose, e, būtent tam Italijos regione. Ir Daugelis jų gamina mažos apimties e, produkciją. E, JAF kalbame apie 200, galbūt 50 pavadinimų e, pramonės srityje, pavyzdžiui, Pruno Daržan, taip pat kalbame ir apie Portugalijos kriaušės, taip pat Alikantės produktus. Kolega paklausė dėl to, e, kas vyksta su 2006 metų susitarimu. Ten buvo um, kalbama apie vyno bei stiprių alkoholinių gėrimų apsaugą, taip pat semi generinius pavadinimus, tai yra portą, šampaną ir kituos. Ir taip pat buvo dar vienas straipsnis, dėl kurio mes turėjome dėrėtis ir taip pat galvoti apie tai, kaip e, su tokiais pavadinimais elgsis, tai buvo semigeneriniai pavadinimai. TTIP, man atrodo, suteikiama galimybė e, apsaugoti tuos 17 labai svarių, e, svarbių alkoholinių gėrimų pavadinimų. Tai sistemo ekvivalentiškumas. Nemanau, kad JAF prekės ženklų sistema yra pakankama apsauga apsaugoti mūsų geografinės nuorodas dėl kelių priežasčių. Tai nėra pakankama apsauga maisto produktams, kurios mums reikia ir taip pat kaštai, e, kad e, e, mūsų prekė egzistuotų tuo pavadinimu, kurio egzistuoja JAF rinkoje, yra, draudžia, yra labai dideli ir taip pat tai yra draudžiama. Ir mes siekiame neprašyti e, JAF perimti mūsų geografinės nuorodos sistemą, bet apsaugoti savo geografinės nuorodas ir pati JAF siekia apsaugoti e, savo, pavyzdžiui, tenesio diskį arba burboną ir tai yra išskirtiniai produktai ir jie yra vartojami kaip išskirtiniai produktai. Taigi galima tą padaryti galbūt neperimti jų prekės ženklų sistemos e, arba e, jiems perimti mūsų geografinių nuorodų sistemos. Taigi, man atrodo, kad mes turėtume dėrėtis su JAF, e, dėrybos bus tikrai sunkios, jie suvokia, kad jie turės nusileisti dėl geografinių nuorodų TTIP sutartyje. Ir aišku, taip pat pripažįstama, kad mes nebandysime pakeisti vieni kitų sistemų ar primesti vieni kitiems tų sistemų. Aišku, pažanga yra padaryta, bet dar daug ką reikia nuveikti. Dar keli iš jūsų pasakė, kad galbūt per daug optimistiškai kalbėjau apie dėrybas ateityje. Man atrodo, kad bandžiau pasakyti, kad iššūkių bus, ypač kalbant apie mėsos ir kitus sektorius Ypač taip pat kalbant apie tai, kad dabar deramės su konkurencingiausiais e, eksporto atstovais e, visame pasaulyje, taip pat Kanada, Merkasur. Dėl to mes nesugebėsime e, liberalizuoti visiškai pagrindinių sektorių ir taip pat turėsime atsižvelgti, kaip vyks pačios dėrybos ir reikės galbūt dėrėtis dėl tam tikrų dalykų atskirai. Dar keli pastebėjimai. Merkasur tikriausia vėl e, prasidėjęs. Prekybos taryboje praeitą savaitę mes apie tai kalbėjome. Na, bet e, nežinome kada seta e, dėl anglies dėrybos, neaišku, kada jos bus. Parlamente ir taryboje, man atrodo, bus pateiktas sprendimas gana greitai, bet nežinome, kokia sistema bus įdėkta, jei tokia bus. Vietnamas, kalbant apie alyvogių aliejų ir taip pat vaisių kainos padidėjimą, mes pasiūlėme jiems mažą kvotą, kuri neįtakos Europos rinkos ar kainų. Kalbant apie alyvogių aliejų, taip pat E, daržovės ir vaisius. Vietnamiečiai eksportuoja tropinius vaisius į ES, tai nekonkuruoja su mūsų gamyba ir alyvogių aliejus yra visiškai liberalizuota rinka Vietname. Kiek žinau, jie jį pardavinėja ir eksporto galimybių turime ir mes Vietname. Dar porą pastabų dėl TTIP ir Rusijos galvant apie TPP, yra atskiras e, straipsnis. Jis tikrai grėsmės nekelia ES, tiesiog yra sakoma, kad jeigu e, ginsi geografinės nuorodas, reikės vadovautis skaidrumu, taip pat ir e, suteikti galimybę konkuruojantiems interesams e, galbūt pasakyti, ar nori bendros nuorodos, ar geografinės nuorodos. Na, tą, manau, atliksime. Bet e, e, manau, kad kažkokia išvada bus. Nu, kalbant apie federaciją, taip, iš Baltarusijos e, prekyba šiek tiek padidėjo tiek į Rusiją, tiek į Balkanų šalis dėl trijų priežasčių. Galbūt buvo kažkokio sukčiavimo arba netinkamo ženklinimo. Rusija šiuo metu dirba su Baltarusijos valdžios atstovais, siekdama išsiaiškinti situaciją. Mes dabar nebegalime eksportuoti sūrio į Rusiją. Jau taip atsitiko, kad pieno gamintojai eksportavo pieną į Baltarusiją ir vėliau buvo atliekama transformacija į sūrį ir vėliau teisėtai eksportuojamas jau sūris į Rusiją. Tai toks buvo, taip sakant, verslo pasirinkimas atlikti perdirbimą Baltarusijoje taip pat buvo e, atsitiko taip, kad jau dabar nebegalime eksportuoti e, keulienos į Rusiją. Kitos šalis regione pradėjo užpildyti tą nišą ir eksportuoti keulieną į Rusiją. Mes eksportuojame keulieną į tą trečiąją šalį, e, kuri eksportuoja savo produkciją į Rusiją. Taigi yra nemažai atvejų, kai pasikeitė tie prekybos keliai, bet nebūtinai bloga. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū labai, dėkoju komisijos atstovui, kaip sakiau, grįšime prie šios temos ir pereikime prie aštunto, tiksliau šešto punkto darbo tvarkėje. Państwa, w międzyczasie, nim przyjdą Państwo. Kol pasikeis mūsų kalbėtojai čia tribūnoje, Noriu pasakyti, kad 18.30 e, jaunimo ūkininkų e, draugija kviečia jūs į prieimimą. 18.30 iš karto po šio darbo atvarkės punkto aptarimo. Jaunieji ES ūkininkai kviečia mus į šventinį kasmetinį e, prieimimą šiame pastate, trečiame aukšte jis vyks. O dabar Kalbėsime apie žemės ūkio gamybos sąnaudų sektoriaus ES apžvalgą. Kalbėsime pirmiausia apie gamybos kainas, jų poveikį ūkininkų geroviai, kas pastaraisiais metais keitėsi, kalbant apie gamybos sąnaudas, sieklas, pesticidus, trašas, energiją ir taip toliau. Na ir e, kviečiu pona Justas e, Vesler ir pona Dravik, e, mūsų svečius. Ir pirmiausia, žodis ponui Vesleriui. Jūsų pasisakymas, prašom. Ačiū pirmininkė. Man didelė garbė pristatyti mūsų tyrimo rezultatus šiandien. Pakartosiu. Man didelė garbė dalyvauti šiandien čia ir pristatyti mūsų mm, tyrimą apie gamybos sąnaudas žemės ūkio sektoriuje. Ir ačiū tiems, kas liko dar čia tokį vėlų metą. Mes svartėme universitete, mums neįvedus vakarinių pas, paskaitų, kad geriau išnaudotume mm, patalpas mūsų universiteto. Ir aš dabar pamatę situaciją čia, sakau, kad galbūt vertėtų tokią praktiką įdėkti, nes yra žmonių išliekančių e, ir klausančių vakare. Taigi su tyriejų komanda atlikome tyrimą. Man dalyvaujant, aš esu ekonomikos grupės Vakino universitete vadovas, mano kolegos čia esantis taip pat dalyvavo rengiant šį tyrimą. Na ir Mes e, nagrinėjome, kaip e, keitėsi e, gamybos sąnaudos 2014-2012 metų laikotarpyje ir galvam apie skirtingus sektorius, tokius kaip sieklų, trašų, pesticidų sektorius ir matote, kad skaičiai skiriasi ES valstybėse narėse ir skiriasi įvairiais laikotarpiais ir tai leidžia daryti tam tikras išvadas e, dėl atskirų sektorių. Matote, kad e, skaičiai yra skirtingi tarp valstybių narių, taigi e, sunku rasti bendrą skaičių. Svarbu atsižvelgti į struktūrinius skirtumus tarp valstybių narių. Kodėl reikėjo šio tyrimo? Pirmiausia, matėme, kad kito žaliavų kainos ir E, rinkos sąnaudų sektoriai yra labai svarbus žemės ūkio sektoriaus veikimui ir e, mes pasitelkėme FADN duomenų tinklą ES valstybių narių lygmenių, taip pat atskirų bendrovių ataskaitomis, Eurostato, FAOstato duomenimis ir naudomis e, informacija rasta moksliniuose leidiniuose ir internete e, nagrinėjome e, paklausos ir pasiūlos sritis. Pirmiausia, mes pasistengėme nustatyti, kaip atrodo koncentracija, vadovaudamiesi Herfindel Herschmidt indeksu. Na ir pirmiausia, e, grafikas, kuris rodo sieklų sektorių vairiose ES valstybėse narėse. Yra skirtumų, kaip jau sakiau. E, kai kur sąnaudos siekoms išaugo, bet daugelį ES valstybių narių e, sieklų sąnaudos, sąnaudos siekoms sumažėjo per atitinkamą laikotarpį. Na ir mm, matome, kokios yra didžiausios mm, sėklų kompanijos - DuPont, Monsanto, Syngenta mm, ir kiti, kuriuos matote skaidrėje. Ir pažiūrėję į koncentracijos rodiklius, matome, kad yra tam tikras padidėjimas iki 2012 ir toliau nuo 2012 mažėjimas. Taigi sąnaudų procentas yra tarp 2 ir 15 procentų sieklų sektoriuje tokią išvadą galime daryti. Ir galvojant apie koncentracijos indeksą 673, tai yra pakankamai žemas rodiklis. Bet yra didelių koncentracijos skirtumų įvairiose sieklų rinkose, galvojant, pavyzdžiui, apie cukrinių runkelių mm, mm, sieklų rinkoje koncentracija yra žymiai didesnė, apie 744, o galvojant apie susijungimus ir įsigijimus, tai matome, kad mm, jie nėra labai plačiai taikomi sieklų sektoriuje. Yra taikomi kiti metodai. Toliau pašarai. Pašarai um, sudaro didžiausią sąnaudų dalį žemės ūkija ES. Vėlgi yra didelių skirtumų tarp valstybių narių. Mm, kai kur sąnaudos pašarams didėja, kitur mažėja e, ir sunkiau apibendrinti pašarų situaciją, turime nagrinėti atskirus pašarų tipus. E, jeigu pažiūrėsime į pašarų gamintojų e, sektorių, 21 didžiausias gamintojas čia yra pristatytas, mm, jų mm, produkcijos skirtumas tarp 6,5 megatonų E, iki vienos megatonos, tiek pagamina mažesni gamintojai. Pašarai e, dažniausiai vartojami toje e, šalyje, kur yra pagaminti, taigi priekybos yra nedaug, didžiausi gamintojai Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Junktinėje karalystėje, Italijoje, Niderlanduose, Lenkijoje ir Belgijos, Belgijoje. Mm, na ir jų apyvarta ES pastaruoju metu išaugo 50 procentų. Ir taip pat nagrinėjame koncentracijos rodiklius ir ekonomiškai kalbant jie susirūpinimo nekelia. Toliau energijos sektorius pastaruoju metu sąnaudos energijai padidėjo ES žemės ūkija ir didžiausia jos dalis yra degalai, kita dalis gamtinės dujos ir kiti energijos šaltiniai. Na ir žiūrinti koncentracijos rodiklius, matome, kad yra skirtumų tarp trijų, elektros, e, trijų energijos sektorių bet koncentracijos lygis yra didesnis energijos sektoriuje nei kitose sąnaudų sektoriuose ES apibendrinant. Žemės ūkio sektoriuje sunaudojama daugiau energijos ir 23 iš 27 um, ES valstybių narių apie 50 procentų mm, savo lėšų išleidžia energijai. E, na ir e, naftos e, sektoriuje yra ypatingai didelė koncentracija. Toliau trašų sektorius. Čia taip pat matome, kad sąnaudos trašoms pastaraisiais metais išaugo. Turime taip pat kalbėti apie skirtingus konkrečius trašų tipus. Azotui yra išleidžiama daugiausia koncentracijos požiūrių, nagrinėjame dešimt pagrindinių e, šalių, bet koncentracijos lygis yra labai žemas, rodiklis būtų tarp 200 ir 206. Ir kalbant apie naudojimą trašų, e, jis mažėja. E, matome, kad yra skirtingos tendencijos e, įvairiose ES valstybėse narėse. Nagrinėjome taip pat e, ES 15 šalių situaciją laikotarpiu tarp 2003 ir 2012 metų trašų gamintojų skaičius gerokai išaugo tarp 2003 ir 2012. Vokietija, Prancūzija, Lenkija, Junktinė karalystė ir Niderlandai. Um, jų apyvarta sudaro apie 50 procentų visų trašų gamintojų um, apyvartos. Ir galiausiai augalų apsaugos sritis Čia matome, kad e, augalų apsaugos e, medžiagoms išleidžiama mažiau visose valstybėse narėse. Vėlgi yra skirtumų, galvojant apie skirtingas e, medžiagas, herbicidai, insekticidai ir kitos medžiagos. Taip pat nagrinėjame koncentracijos lygius. Koncentracija yra santykinai didelė tarp pusantro tūkstančio ir tūkstančio septynišimtų maždaug. Na ir augalų apsaugos sąnaudos didėjo iki 2008, bet po to mažėjo. Ir mm, taip atsitiko iš dalies ir dėl to, kad šių produktų vieneto vertė išaugo fungicidai ir insekticidai. Mm, jų daugiausia buvo naudojama šiaurinėse regionuose, pietinėse daugiau herbicidų. Taip pat nagrinėjome, kiek, kokia situacija naujosios ES valstybėse narėse iki 2003, tiksliau tarp 2003 ir 2009 augalų apsaugos um, produktų naudojimas e, mažėjo. Europos augalų apsaugos e, produktų pramonė yra pakankamai koncentruota. 70, tarp 79 ir 83 procentų yra koncentracijos e, lygis Na ir pokyčiai šiame sektoriuje yra susiję dar ir su tuo, kad padidėjo mokslinių tyrimų sąnaudos siekiant e, registruoti produktą Europos Sąjungoje. Taigi mūsų išvadas e, nėra aiškaus e, vaizdo, kalbant apie paklausą Pašarų sektorius galbūt būtų išimtis, ūkininkai daugiau nei 12 procentų skiria pašarams Lietuvoje, 65 procentus Maltoje ir 30 procentų e, kitose valstybėse narėse. Ir taip atrodo e, paklausos santrauką. Pažiūrėsime į sėklas, pavyzdžiui, matome mažėjimą pašarai ir kai kurios kitos sritis matome čia, kad pokyčių nėra. Ir kalbant apie koncentraciją ir tiekimą, didžiausias koncentracijos lygis augalų apsaugos sektoriuje ir mažiausias trašų ir pašarų sektoriuose. Tuo norėčiau ir baigti. Mielai atsakysiu į klausimus. Proszę, prosił, prosiłbym. Prašom e, užduoti klausimus. Kol kas tik ponas Anniu užsiregistravo, bet e, norėčiau įsivaizduoti, kaip, kiek laiko turime diskusijoms. Ponas Anniu, prašom. Pirmininkė, pirmiausia, mane intriguoja tai, e, norėčiau sužinoti, kas užsakė šį šią ataskaitą. Kas mūsų komitete? Ar tas žmogus, kuris tai užsakė, klausėsi šio pristatymo? Galbūt tuomet suprastume, man atrodo, kad galbūt tai padarė kairieji, manydami, kad yra kažkokia tai konspiracija, kurią užsijima didžiulės korporacijos, kurios e, atiminėja pelną iš ūkininkų ar maistą iš vartotojų, tačiau vienas dalykas aiškus kad kaina pasirūpinant e, augalų apsaugos priemonėmis padidėjo 100, nuo 152 milijonų iki 200 virš milijonų. Tai džiulis pokytis. Ir tai didžiausi ūkininkai gali e, leisti savo tai naudoti. Todėl ir atsirado korporacijų koncentracija šioje srityje. Kur jūs atsakymas? Tik didžiausi gali savo leisti tai daryti, o dėl ko visą tai pabrango? Dėl šios Europos Sąjungos. Porządek posiedzeń jest Apie darbotvarkį šio posėdžio kalbėjome koordinatorių posėdėje, galbūt jūs tame posėdėje nedalyvavote. Bet aš taip suprantu, kad klausėte, kam reikėtų padėkoti už šio tyrimo užsakymą. Tai mes priimame šios, šią padėką, pertosiu koordinatoriui. Man įdomi buvo šio pasisakymo tema, ponė Petir. Gospodine predsjedniče, ja bih željela samo napomenuti da je ovo već treće... Ačiū, ponė Trinkė. Aš norėčiau pasakyti, kad jau 3-4 studijos, kiek aš čia dirbu, yra paskelbtos ir ne vienas iš šių tyrimų neminėjo Kroatijos, kuri yra jau du metus ES narė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kaip komiteto pirmininką, kad ateityje Kroatija būtų įtraukta į tokius tyrimus. Ačiū. Pełni ma Pani rację i przyznaje Pani visiškai teisi esate, taip turėtų būti. Visos valstybės narės e, turi būti įtrauktos. Panas Jan. Ja, dank. Ačiū, pirmininkė. E, labai greitai čia prabėgo prieš akis tie visi skaičiai, buvo gana sudėtinga viską iš karto apriepti. Mano klausimas būtų toks. Būti didesniu nereiškia blogai. Reikia, kad tas didesnis būtų efektyvesnis. Ir visas koncentracijos procesas, na, kartais e, jis sukelia tam tikrus iškreipimus, galbūt jūs tai minėjote. Bet ar yra kokiu nors nerima keliančių tendencijų? Ar gali ateityje kur nors atsirasti monopolijų? siekiant e, gauti didesnę kainą, didesnį pelną uždirbti ir sunkesnę situaciją tai reikštų ūkininkams. Yra platesnė studija šią temą. Jūs gavote tai išsamesnį dokumentą ir galbūt per e, šventinį laikotarpį turėsite laiko plačiau susipažinti su šią informaciją. Ponas Jaras, e, kaip ir aš, turėsime daug ką veikti per kalėdų atostogas. Noriu padėkoti už jūsų tyrimo pristatymą. Galbūt mūsų čia yra ir mažiau, mūsų širdis yra didelės ir mes Žemės ūkio komiteto darbų rūpėmės iki galo. Anksčiau, kai sakydavau kalbas, aš panaudodavau trijų e, e, dalykų rinkinį e, pašarų, kūro ir trašų klausimus. Aišku, kad tuo metu būdavo didelė naftos kainas. Kaip žinome, pašarų lygis išsilygino kūro kainas, trašų kainas. Tuo metu trašų kaina buvo didelė dėl to, kad barvis naftos kainavo daug. Dabar per pusę ta kaina sumažėjo, tačiau trašų kaina nesumažėjo. Nors jau praėjo dešimt mėnesių, kai nafta pigi. Taigi kažkur kažkas turi būti išaiškintas, nes jie uždirba labai daug pelno. Jie uždirbdavo nemažai ir anksčiau, dabar tikrai dabar daug uždirba. Aš žinau, kad aš jūsų negaliu kritikuoti, bet manau, kad tai yra viena didžiausių problemų, kai kalbame apie ūkininkų sąnaudas. Nematau daugiau norinčių kalbėti. Aišku, produkcijos sąnaudos turi tiesioginį poveikį pelnui. Dažnai lyginamas, e, lyginama kaina litro pieno, litro aliejus, e, litro kitokių produktų. Galime dabar paprašyti mūsų eksperto, kad atsakytų į užduotus klausimus, prašom. uh, yes. Quick respond to. E, trumpai atsakysiu dėl Kroatijos. Neturėjome domenų iš ūkininkų apskaitos tinklo apie Kroatiją, kadangi Kroatija prisijungė prie ES neseniai. Kita kartą, manau, tos duomenys turėsime. Mes mm, ne dėl to, kad mes nepastebėjome, kad Kroatija nėra ES narė, tiesiog Dėl duomenų. Bendras klausimas dėl reguliavimo klausimo, apie ką kalbėjo kolega iš Junginės karalystės. Iš tikrųjų, kalbant apie koncentracijos e, dydžius, tai pagal mūsų tyrimą mes nematome skaičių, kur, kur e, reikėtų nerimauti dėl koncentracijos. Tačiau mes pastebėme, kad naujovės konkrečiose sektoriuose, pavyzdžiui, sėklų ir e, augalų apsaugos priemonių sumažėjo. O paaiškinimas tam yra tas, kad sudėtinga gauti patvirtinimą, kad produktus būtų galima teikti rinkai, kaina dėl to didėja ir dėl to reguliavimo kliučių, tai yra natūralių kliūtis, kuri lemia koncentraciją šiame sektorėje, dėl ko, nes mažesniems bendrovėms sunkiau pateikti produktus į rinką. Noriu pabrėžti, kad tai taikoma tik tai iš, e, įmonėms ne tik, kurios gamina cheminius preparatus, bet ir biologinius. Todėl matome, kad yra didelė kaina e, didelės išlaidos patekti į rinką, siekiant patvirtinti produktus. Tendencijų, dėl tendencijų keliančių nerimą mes padarėme išvadą pagal savo tyrimą, kad dėl stebimos koncentracijos nėra esminės tendencijos, kuri kelti, keltų nerimą. Yra nišinių rinkų, kur koncentracija yra daug didesnė negu kai kuriuose kitose rinkose. Tačiau tai galime paaiškinti tuo, kad tai yra nišinės rinkos. Ir jeigu pasakysi, kad reikia ten daugiau konkurencijos, tai ten nėra vietos to, tai konkurencijai, nes ten e, nėra prasmės investuoti niekam, nes nebūtų daug perspektyvų. Dėl jūsų trijų terminų pašarų, trašų ir kūro ir pokyčių kainų. E, trašų kainos tikrai koreliuoja labai smarkiai su naftos kainomis. Kai naftos kainos sumažėjo, kodėl nematome, kad sumažėtų trašų kainos, kaip jūs sakėte. Bent jau pagal mūsų duomenis mes matome trašų kainų mažėjimą. Galime diskutuoti, ar tas mažėjimas buvo toksai pat ženklus kaip ir e, naftos kainos mažėjimas. Na, galima daryti išvadą, kad netokio pat masto tas mažėjimas, tačiau žinome, kad visada yra tam tikras atsilikimas, kaip pramonė reaguoja į naftos kainos kitimą. Ar kas nors uždirba labai daug toje srityje, sunku pagal mūsų duomenis spręsti apie tai. Bent jau galime pasakyti, kad koncentracija trašų sektorėje nėra tokia didelė, kad trašų bendrovės turėtų mm, galę nustatyti monopolistinės kainas. Manau, kad atsakiau į visus klausimus. Jeigu yra papildomų klausimų, mes nelai jos atsakysime ar elektroniniu paštu, ar kaip kitaip. Ačiū. Bardzo dziękuję za ciekawe opracowanie. Ačiū Jums už įdomų tyrimą, nors man atrodo, kad realybė gal sudėtingesnė. Mes e, tai jaučiame kalbėdami su ūkininkais, kai kalbame apie mm, pelną, mokėjimus, bet e, taip atrodo skaičiai, taip atrodo vidurkis anočio tyrimo. Na ir baigiame dabar jau šio klausimo svarstymą. Dėkoju mūsų ekspertams, ačiū už prezentaciją ir rekomenduoju visiems atidžiau pasiskaityti šią, šį tyrimą laisvalaikiu. Na ir atsiliepiant į jaunųjų ūkininkų e, prašymą, jų vardu kviečiu į susitikimą trečiame aukšte, čia šiame pastate. Panas Lanigin, prašom. Atsiprašau, kiekvieną kartą, kai rodote skaidrės, prašau užtikrinti, kad e, visi sendvisalėje turėtų tas prezentacijas, nes kart, labai dažnai nematai, kas rodoma ekrane. Mano akis man neleidžia to padaryti. Dar vienas dalykas, ar galime kažkur užsisakyti šios, šios tyrimus Jeigu ne, tai galbūt galite mums atsiųsti jos. Kokia prasme dalyvauti klimato kaitos konferencijoje, jeigu e, galima mėtyti iš šiukšlių dėžę tos tyrimus, kai jų kartais gauni krūvas, kaip, pavyzdžiui, praėjusią savaitę. Aš prašau, galbūt elektroniniu būdu galima pateikti tos ataskaitas. Bardzo pa, Państwu dziękuję. Spotykamy. Ačiū visiems. Rytoj 9 ryto susitinkame, o dabar susitikime su jaunaisiais ūkininkais. Ačiū.